Good day, everyone. Good day. Labas rytas. Sveiki susirinkę į mūsų komiteto e, prastinį posėdį. Visų pirma, darbo tvarkės tvirtinimas. E, tikriausiai žinote, kad lybė rengiamas klausimas, kuris buvo numatytas šiandien po pietų, perkeltas į lapkričio 7, niekas neprieštarauja. Tai jau patvirtintas sprendimas. Toliau pirmininko pranešimai. E, kalbų režimas dėl salės dydžio. Vertimas vertimo žodžių kabinų yra ribotas skaičius, nebus danų, suomių, estų, ma, maltiečių ir kroatų kalbų vertimų. Ačiū visiems už supratimą ir siūlau e, ir teikiu jūsų tvirtinimui koordinatorių rekomendacijas. Ir tai yra štokios rekomendacijos. Visi tarybos ir komisijos klausimai dėl Romų strategijos įgyvendinimo Šiuo klausimu koordinatoriai nusprendė teikti tarybai ir komisijai lybę komiteto vardu du klausimus, klausimus žodžiu ir jie išsiuntinėti jau komiteto noriams. Toliau e, klausimas žodžiu e, tarybai ir rezoliucijos projektas dėl e teisingumo plano 2000. 14-17 metams e, koordinatoriai patvirtino bendrą lybę jūri komitetų e, teikiamą klausimą žodžiu, tai padaryta spalio 11-ąją. Ir e, šio klausimo svarstymas turėtų, būti, turėtų vykti antrojoje spalio mėnesio plenarinėje sesijoje. Toliau, įvykusio posėdžio protokolo tvirtinimas, jei niekas neprieštarauja, E, laikysime e, jį patvirtintų. Toliau ketvirtas darbo tarkės punktas. Šiuo metu vykstančių tarp institucinių dėrybų dėl teisėkuros procedūrų padėtis. Visų pirma, įvyks trečiasis bendrasis trilogas e, lybė dėl daugiametės finansavimo programos. Atsiprašau, sako pirmininkas. Ne, mano telefonas tikrai netrukdo klausyti. Ar Jums trukdo aidas, kurį girdite? Ar girdite mane? Ar viskas gerai? Puiku. Šiandien vyks bendras trečiasis trilogas dėl e, lybę komitetos ryties kūruojamų daugiametės e, finansų programos e, biudžeto lėšų. Ir manome, kad šiandien po pietų Yra vilties pasiekti ženglios pažangos dėl deleguotojų teisės aktų klausimų. Tai reikštų, kad jei tai pavyktų, mums pavyktų at, nu, gauti leidimą panaudoti lėšas skirtas teisingumo sričiai. Šiandien susitiksiu su parlamento pirmininku Šulciu ir aptarsime e, dėrybas susijusias su daugiametės finansavimo programos lėšų panaudojimu teisingumo srityje. Pone Makovei, kur yra pranešėja šiais klausimais, turėtų pristatyti direktyvos dėl konfiskavimų e, svarstymo padėtį. Pone Makovei, žodis jums. Ačiū pirmininkė po balsavimo Libė komitete, gegužės mėnesį, kad gavome įgaliojimus daryboms. Dirbome su pirmininkaujančia Lietuva ir Europos komisija. Įvyko keturi politiniai trialogai, maždaug dešimt techninių posėdžių. Ir kitą politinį trialogą planuojame surenkti šį mėnesį. O problemos kurios dar neišspręstos, yra susijusios su svarbiausiais klausimais. Tai yra išplėstinis konfiskavimas, tai yra konfiskavimas ypatingomis aplinkybėmis, mm, ne po baudžiamojo nuosprendžio. Ir trečių šalių konfiskavimas. Vakar ilgai su taryba ir komisija e, diskutavome dėl šių trijų straipsnių, o dėl kitų problemų sustarimas pasiektas. Mes tikimės pasiekti priimtiną kompromisą iki metų pabaigos, dar pirmininkaujant Lietuvai. Ir tą progą noriu padėkoti poniai Borsalino ir Alfano už jų paramą ir bendradarbiavimą, taip pat ir kitiems šešėliniams pranešėjams. Svarbiausia problema yra tarybos pozicija kai kuriais mano minėtais klausimais. Ar kas nors norėtų pakomentuoti? Ar kitos institucijos norėtų pakomentuoti e, e, šią, šią temą konfiskavimus? Jeigu ne, tuomet perėmame prie penktojo klausimo. Tai yra taryba pirmininkaujančios valstybės narės ir komisijos informacija dėl galimo Europos policijos koledžo darbo vietos keitimo. Čia diskusija dėl SIPO darbo vietos. Ir tolesnė teisėkuros procedūra. Situacija yra tokia. Agentūra atsakinga už e, teisėsaugą mokymus, teisėsaugos mokymus dabar esanti Braumelyje, Junktinėje karalystėje dėl diskusijų, kadangi E, vyriausybė paskelbė, kad uždarysinti Brownhillo e, įstaigą iki 14 metų, nepasiūlydama kitos vietos, komisija pasiūlė sujungti SIPAL ir Europol agentūras. Dėl šio pasiūlymo buvo ginčiajamasi, jam prieštaravo daugumą politinių frakcijų ir valstybių narių. neformali ministrų taryba birželio mėnesį, pirminkant jau Lietuvai, pakvietė suinteresuotas valstybės narės teikti savo pareiškimus, priimti Europos policijos koledžą. Septynios valstybės narės pateikė tokius pasiūlymus, tai yra Suomija, Tamperėje, Graiskėje, Vengrija, Budapešte, Airija, Tempelmorė, Italija, Romoje, Niderlandai Hagoje, Ispanija, viloje. 8 spalio taryba e, parengė preliminarią poziciją dėl laikinos CEPOLO darbo vietos, tai yra Budapešte. Bet kadangi CEPOL klausimas sprendžiamas bendro sprendimo procedūros būdu, teisinis tekstas dėl CEPOL pozicijos, tai yra ketvirtas straipsnis tarybos e, pozicijos patvirtintas 2005 metais dėl darbo vietos keitimo reikalauja pakeisti teisės aktą pagal Lisabono sutartį. Ir tai yra bendro sprendimo procedūra. Įprastinė teisėkuros procedūra, todėl mes turime e, žodį šiuo klausimu Europos parlamente. Taryba negali apsispręsti pati. Pati viena. Turime ir mes aptarti šį klausimą. Ir galime pritarti ar, ar prieštrauti tarybos pozicijai. Dabar turime Lietuvos pirmininkaujančios valstybės atstovų ir e, išklausysime taip pat ir komisijos apie paskutinius įvokius ir po to steiksime žodį parlamento nariams, jeigu jie norėtų prisidėti prie šios diskusijos. Taigi siūlau pirmiausia išklausyti pirmininkaujančios Lietuvos. Prašom. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, gerbiami diskusijos dalyviai, mums didelė garbė pateikti informaciją šią temą, kurią e, pristatė pirmininkas. Todėl nekartosiu to kas pasakyta apie aplinkybės, kuomet mes susidurėme su būtinybė ieškoti sprendimo. Tiesiog norėčiau pabrėžti, kad situacija sukėlė Junktinės karalystės vienašališkas sprendimas parduoti patalpas Bramskilę ir pirminkančios valstybės užduotis buvo užtikrinti, kad e, SEPOL kaip e, agentūra atsakinga už Europos policijos mokymą e, veiktų toliau. Ir užtikrintų veiklos testinumą, bei tai turėtų galimybę vykdyti savo veiklą. Pane pirmininkė, Jūs visiškai teisingai pasakėte, kad Lietuva, pirmininkaujantį valstybę, paskelbė paraiškų teikimo procedūrą dėl laikinos SEPOL darbo vietos, jeigu ji turėtų keltis iš Branskilo per neformalų ministrų tarybos posėdį Vilniuje Liepos mėnesį, šių metų Liepos mėnesį. Teikdamas savo paraiškas, valstybės narės turi teikti informaciją dėl siūlomų patalpų, e, galimybės, e, tos viet, galimybės tą vietoje pakviesti, privilegijų režimo ir imuniteto, atitinkamų mokymo priemonių vaikams, e, mokymo vietų vaika, darbuotojų vaikams prieinamumo dėl datos, kada tos patalpos būtų parengtos. E, ir šie kriterijai e, yra išdėstyti Europos parlamento tarybos ir komisijos bendroje pozicijoje dėl ES agentūrų. Ir rinkdamiesi atrankos procedūrą mes ketiname laikytis skaidrumo ir ketiname naudotis ankstesnės patirties, ankstesnės praktikos taikytos panašiais atvejais, kas vyko kelis kartus anksčiau. Tai, kas vyko praėję savaitę Luksemburgė, per Teisingumo ir vidaus reikalų tarybą tiesiog buvo pasiektas bendras ministrų susitarimas, tačiau tolesni žingsniai, kuriuos reikia žengti, reikalauja patvirtinti teisėje kuros aktą, kad būtų galima oficialiai pakeisti CEPAL darbo vietą kadangi ketvirtasis e, CEPOL sprendimo straipsnis sako, kad CEPOL darbo vieta šiuo metu yra Bramskilė Junktinėje karalystėje. Yra dvi galimybės. Pirmoji įprasta, jeigu komisija pateiktų pasiūlymą dėl naujo CEPOL sprendimo artimiausioje ateityje, kaip jį buvo paprašyta padaryti e, Birželio mėnesio taryboje. E, ministrai atėmė, atmetė pasiūlymą darbo vietos keitimos galėtų būti tokio pasiūlymo dalis, jeigu jį būtų galima patvirtinti iki 14 metų pabaigos reikia pasakyti, kad mus taip pat ir spaudžia ir Europos gyvenimo politinis ciklas, tai yra artėjantis rinkimai Europos parlamentą. Ir todėl turime veikti greičiau. Jeigu komisija nepateiks tokio pasiūlymo dėl savo pozicijos, turime galimybę eiti kitų kelių. Tai turėtų būti darinti, e, daroma remiantis e, bent vieno, vieno ketvirtalio valstybių narių iniciatyva. Šiuo metu septynios valstybės narės, kurios pagal 76 B straipsnio B pastraipą e, Lisbono sutarties e, tai daro ir, kaip sakiau, dėl laiko spaudimo pirmininkaujantį valstybę nusprendė pradėti pasirinkimą jau dabar, kad būtų galima pasiūlymus pateikti ir patvirtinti pagal bendro sprendimo procedūrą iki 2014 metų pabaigos, taip pat atsižvelgiant į Europos parlamento rinkimus, kurie prasidės jau kitų metų valandžio mėnesį. Tai reiškia, kad reikia greitai sustarti, greitai apsispręsti ir tik tai kuomet yra bendras interesas. Svarbiausia, kad Apple veiktų toliau, o jų darbuotojai nesusidurtų su ilgai trunkančiu netikrumu. Mūsų tolesni žingsniai. Mes pabrėžiame, kad pirmininkaujant valstybė yra pasirengusi bendradauti su parlamentu, užtikrinant, kad reikalingi teisėkuros pakeitimai būtų atlikti laiku. Ačiū. Could we hear from the commission now, Mr. Prive? Dabar žodis komisijai, ponė, ponė, ponė Prive, prieš pradedant diskusijas su dalyvaujančiais parlamento nariais. Ačiū, ponė pirmininkė komisija e, vidaus reikalų taryboje labai aiškiai pasakė, kad jis pasiūlymas dėl naujo tiesiekros proceso, dėl CEPAU yra vienintelis pagrindas diskusijams komisija. Atsižvelgiai tai, kad tame pačiame susitikime, tarybos susitikime spalio 8 dieną ministrai susitarė, priėmė politinį susitarimą dėl būsimos laikinos CEPAU darbo vietos po tokios neįprastos procedūros. Ir tai E, yra todėl, kad Junktinė karalystė paskelbė, kad jie nebegali toliau išlaikyti darbo, šitos e, sepal darbo vietos e, Junktinė karalystėje Bransvilyje. Ir manau, kad čia reikėtų žiūrėti labai supratingai ir užtikrinti tolesnį policijos darbuotojų mokymą. Ir tikimės, kad bus atlikta SEPOL reforma, bus tikrai atlikti patobulinimai ir sujungs Apple veiklą su kitų agentūrų veikla. Ir šiame kontekste, siekiant pritaikyti labiau, taupiausią būdą, kaip suorganizuoti mm, ir pristaikyti prie poreikių, tai mūsų pasiūlymas reglamentui buvo, e, būtų toks, kad reikėtų sujungti SEPOL ir Europol. Šitas, šitą pasiūlymą padiktavo tikslas užtikrinti skaidrumą ir, ir taupyti ir apskritai pasiekti visą reformą, reformos tikslus pagal rekomendacijos, kurios buvo nustatytas bendrojoje pozicijoje, joje dėl institucijų centralizavimo, kurioms pritarė visas, visas trys institucijos. Todėl tarybos pozicija izoliuoti šitą klausimą dėl būsimos CIPOL darbo vietos yra politiškai ir politinė prasme ir techninė prasme abejotinas. Bet, aišku, komisija žino apie tai, kad yra kad prieštraujama tiek taryboje, tiek parlamente tai minčiai, kad reikėtų sujungti SEPOL ir Europol. Bet vis dėlto yra ir pritarenčių balsų, ir ypač biudžeto kontrolės komitete e, šiame parlamente Ir, ponė pirmininkė, komisija nori pasakyti su didžiuliu pasitenkinimu, kad buvo daroma konstruktyvi pažanga tiek parlamente, tiek taryboje, kalbant apie įvairius kitus mūsų pasiūlymo projektus reformuojant Sepol. Ir šiame platesnėme kontekste, žvelgiant į operatyvinę reformą, į funkcinę reformą, mes turėtume žiūrėti į šitą e, konkretų klausimą dėl stepol, dėl darbo vietos, tai būtų protinga pasiekti tokį, tokį sprendimą, kuris pasiektų racionalizavimo tikslus. Dėkuoju. Aš suprantu, kaip Europol, Stepol e, sujungimą pro, proceso šalininkas. E, ponas Stefaner norėtų tarti žodį. E, labai ačiū, panė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pareikšti e, savo dėkingumą pirmininkaujančių valstybį ir kritiški komentarai nebus nukreipti prieš pirmininkaujančią Lietuvą, bet prieš tarybą kaip tokią. Aš atmetu e, tas, e, bet, bet tas nurodytas priežastis, kur, dėl, e, kurias pateikė pirmeniko valstybė, dėl formos, dėl turinio, aš visų pirma jūs turiu atmesti. Dėl to, kad Libė komitetas teigia, kad tai turėtų būti pa, pakeista ir iš tikrųjų informacija yra netiksli. Yra toks šališkas aiškinimas pateiktas kai kurio, aiškinamės kai, kurio, kai kurių sutarties straipsnių, aš e, tikrai atmetu, nes e, pateiktos priežastys yra šališkos ir nepagristos ir nesilaikoma procedūros. E, komisija taip pat iškėlė dėl, dėl to klausimų. 76 SSV straipsnis nebuvo tinkama taikomas. Šis straipsnis, jeigu jis tinkamai gyventintas, tai turėtų būti taip, kad parlamentas turėtų įtrauktas į procedūrą anksčiau, o ne dabar. Ir 294 straipsnis e, taip pat buvo taikomas. Mes žinome, kad e, Lisabona yra puikus miestas, bet dar mm, yra kažkas daugiau. Lisabono sutartis suteikia parlamentui galės, kaip taryba e, dabar teigia. Ir atrodytų, kad jūs ne visiškai suprantate Lisabonas e, sutartį ir jos nepaisote, atmesdami e, sutartį atmetant sudartį buvo pradėta procedūra ir buvo neįtrauktas parlamentas. Aš buvau neinfor, ne, ne, neinformuotas, nors esu pranešėjas. Ir tai tikrai buvo toks šališkas požiūris. Ir dėl, buvo pateikti keli, keli pasiūlymai, bet mes gavome vieną. Parlamentui nebuvo pateikti visi septyni pasiūlymai, mes nepašeiškim savo nuomonės dėl jų. Aš neturėjau galimybės pasisakyti dėl, dėl Atlas, kaip miesto, dėl, dėl, dėl Romos, dėl Hagos. Tai vėlgi yra kitas, kita klaida. E, kai dėl Tampirės ar dėl Budapešto parlamento, ne, parlamentas nebuvo paklaustas, kokia jų nuomonė. Aš ne, nemačiau visų pasiūlymų. Ir tikrai labai gaila, kad taip yra, nes tai yra tikrai labai blogai, niekšiška, net jų kito žodžio pasakyti. Ir sprendimas Luksemburgė ir pati komisija teigia, kad netinkamas mechanizmas buvo panaudotas ir tai tikrai kelia didelių bejonių. Balsavimo procesas buvo netinkamas, tiek, tiek teisinė, tiek politinė prasme, nes tai yra politinė institucija, tai yra politinė institucija. Jeigu yra netinkama procedūra, tai aišku, akivaizdu, pasiekmes bus neteisėtos. Dar daugiau. Tam, kad būtume šimtų procentų objektyvus, e, sakyčiau, kad ir, ir, ir mes esame ir aš pats esu kaltas. Mes dabar esame jau pastatyti prieš įvykusi faktą. Ir čia tikrai nėra jokio teisėtumo. Taigi, gerbimas pirmininkai ir kolegos, parlamentas nori skaidrumo, parlamentas nori, kad šita procedūra būtų vykdoma tinkamai, aiškiai ir kad bendros sprendimo procedūra būtų vėlgi tinkama, kad būtų tinkamai taikoma sudartis. Mes norim išreikšti savo nuomonę atsižvelgti į visus faktus dėl kiekvienos būsimos, tai yra siūlomas darbo vietos. Ir e, šita, tas pasa, paaiškinimas, kad tai yra tik tai laikina darbo vieta, tai ne, nesumenkina to fakto, kad mes esame pasakyti prieš įvykusi faktą. Ir kokia to esmė? Esmė yra tai, kad tai tikrai nėra visiškai skubu, taigi negalima pasiteisinti, kad e, priimame kažkokį laikiną sprendimą. Taigi, ponė pirmininkė, aš atmetu e, tokį pasiūlymą ir nepritariu tam, kas buvo padaryta. Ir parlamentas tikrai turėtų vaidinti tą vaidmenį, kurį jam numatyta pagal Lisabono sutartį. Ačiū toliau, ponė Matiju. Ačiū, ponė pirmininkė. Išklaususi komisijos atstovo pasisakymą, e, sakyčiau, kad e, konstatuoju, kad vyksta, dar procesas vyksta. E, remdamasi tuo, ką sakė ponas Priebė, tačiau atrodo, kad taryba tokia, tam siūlymui, sujungimui tarsi priešinasi. Ir Libe komitete esančių narių dauguma. Ir noriu priminti, kad šis kompete, komitetas yra vienintelis kompetitingas parlamente ir galintis pri, priimti sprendimą ir pritarti arba nepritarti Europol ir SAPOL agentūrų sujungimui. Nes kiti komitetai negali teikti savo nuomonės, nėra kompetitingi spręsti dėl tų agentūrų sujungimo. Pone Prybė, E, tai tiek komentuojant tą idėją. Norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai taryboje Lietuvai, kuri ėmėsi iniciatyvos, kad atsakingai išeitų iš šios situacijos, nes noriu priminti, kad Juktinė karalystė e, sugalvojo parduoti Bramshill įstaigą ir tuomet SIPOL agentūra nebeturės buveinės ir kadangi komisijo e, net, nesėmė iniciatyvos e, pristatyti pranešimą, kuris, kaip žinote, kažkur guli stalčiuose, tai, tai visai žinoma paslaptis ir e, reikia kažkaip tai išspręsti šią situaciją. Ir todėl, ponė pirmininkė, 27 e, lapkričio vyks renginys skirtas policininkų mokymui. Ir aš siūlyčiau, kad ta proga, šio klausimo proga, e, šalis kandidatės galėtų pristatyti savo pasiūlymus, kodėlgi neskyrus 50 minučių per tą klausimą numatytą 27 lapkričio, tų pasiūlymų išklausimai Vengrijos, Ispanijos, Graikijos ir kitų šalių pasiūlymų išklausimui ir parlamentas, kolegos mes dirbantis Libė komitete, tuomet turėtų informaciją, idėją apie tai, kokie yra kiekvienos šalies teikiamo pasiūlymo privalumai ir trūkumai. Ir mes galėtume patys taip pat įvertinti tas kandidatūras. Uh, Ir tai būtų visai, tai yra visai sąžininkas pasiūlymas. Nežinau, ar tai buvo svarstama taryboje, bet bent jau mūsų komitete mes galėtume tai padaryti. E, ir noriu kryptis taip pat į komisiją ir tarybą ir užduoti klausimą. Jūs sakėte, kad reikia e, rasti sprendimą iki 2014 pabaigos, bet dar e, galite ką nors pasiūlyti, atsižvelgiant į kadencijos parlam, parlamento kadencijos darbų tvarką. Pirmininkas, atsižvelgėme į jūsų e, pasiūlymą ir noriu priminti, kad šiandien po pietų e, 14 val. vyks koordinatorių posėdis, žinau, 12 val. vyks koordinatorių posėdis ir būtent tuo momentu tame posėdėje koordinatoriai galės svarstyti šį pasiūlymą dėl klausimo ir to minėto klausimo metu išklausyti siūlymus dėl SIPOL agentūros naujosios buveinės. Matau, kad ponas Kirchop prašo žodžio. <clears throat> Prašau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau uh, taip pat pasakyti keletą žodžių. Visų pirma, kaip žinome, Junktinės karalystės sprendimas uždaryti Bramshilo, e, Bramshilė esančią Sepol agentūrą, e, kaip keli kolegos abejojo, e, iš tikrųjų buvo susijęs su finansiniais sunkumais ir suvaržymais. Ir todėl neišvengiamai Sipol agentūros buveinę tenka keisti. Aš esu vienas iš tų kuris ne, nenori, kad būtų sujungtos SIPOL ir Europol agentūros, nes tų dviejų organizacijų funkcijos yra labai skirtingos, nežiūrinti tai, ką komisija galėtų nuspręsti, ar kad ir kas priimtų tokį sprendimą dėl SIPOL funkcijų ateityje. Aš man, Aš e, manau, kad SIPOL agentūros funkcijas reikia vertinti atskirai ir turime būti labai atsargus, suteikdomi SIPOL agentūrai galės, kuomet e, nacionalinės teisės saugos agentūros ir institucijos jau ir taip labai aktyviai dalyvauja e, tame koledže. Todėl reiktų ypač kruopšiai vengti funkcijų ir užduočių dubliavimuose. Viet, buveinės klausimas. Junktinė karalystė turėjo savo nuomonę dėl SIPOL agentūros iškelimo ir atrodo, kad mes, mums palankiausias buvo Niderlandų pasiūlymas, tačiau dabar susidarė įdomi padėtis. Buvo minėta konkreti vieta, konkreti šalis ir dabar mes tarsi mm, pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą turėtume turėti teisę išnagrinėti visus pasiūlymus, peržiūrėti uh, E, e, visas, visus miestus. Noriu pasakyti, kad viskas pasikeitė ir aš neatsimenu, kad komitete mūsų kas nors e, būtų atsiklausęs nuomonės apie agentūros vietovę, agentūros vietą. Žinoma, viską, viską reikia daryti pamatuotai, atsižvelgiant, ieškant subalansuoto sprendimo. Uh, nežiūrinti tai, ar viena vieta mums atrodo prašmatnesnė nei kita, visais atvejais visada tie sprendimai buvo priimami diskusijų pagrindu, apžvelgus visas, e, galimas, visas galimybės Europoje. Aš neprieštarauju Budapeštui ir vertinant. E, atrankos procesą mūsų komitete ir mūsų komiteto rekomendacijas. Aš nežinau, ar tai tinkamas kelias priekin rekomendacija, mūsų rekomendacija teikiama komisijų tarybai yra visiškai kitas dalykas. Todėl siūlyčiau per daug laiko nešvaistyti šiam klausimui, bet komisija turėtų aiškiai pasakyti, kaip ir kada jį teiks naują pasiūlymą dėl CPOL funkcijų ir dėl uh, jų, tos agentūros iškelimo kitą buvinį ir kada jis galėtų pasirodyti. Ačiū ponia Kirchopai, dabar ponia Gal, kuri taip pat prašė žodžio. Uh. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu toliau vengriškai Lybė komitetas ir parlamentas nekarta yra aiškiai pareiškę, kad mes esame prieš Europolo ir Sepolo sujungimą. Iš tiesų mes pabrėžiame, kad mes matome tam tikrą vertę, kai tuos dvi agentūros yra atskiros ir nepriklausomos. Kaip išsaugosime šį nepriklausomumą tampa tarp institucinė diskusija ir mes turime rasti kažkokį bendrų sutarimo taškų tarp parlamento ir tarybos. Situacija yra labai įdomi, nes parlamentas neturėjo galimybės niekada spręsti dėl agentūrų darbo vietos pats ar atsižvelgti ekonominius argumentus priimant tokius sprendimus, todėl Aš nežin, nemanau, kad mes turime teisę kritikuoti tarybą ar kritikuoti procedūrą, kuri buvo visada taikoma tokiu būdu, kaip ir šį kartą. Taryba buvo vien, priėmė sprendimą vienbalsiai ir taip tikriausiai buvo dėl to, kad Vengrijos pasiūlymas buvo geros kokybės. Ne mūsų reikalas kvestionuoti tarybos individualius sprendimus ar atskirų pasiūlymų pagristumą. Dėl tos priežasties aš nemanau, kad turėtume e, kvestionuoti šį konkretų sprendimą. Aš esu įstikinusi, kad taryba priemė tą sprendimą todėl, kad jie sąžininkai mano, jog Vengrijos pasiūlymas yra pats geriausias. Na, o dabar mes turime išspręsti tarp institucinę problemą, ir tam, kad abi institucijos būtų patenkintos. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū komisijai ir tarybai už paaiškinimus, taip pat e, mūsų pranešėjai Augustinai Dijas Demerai. Norėjau pridėti keletą savo klausimų, kaip šešėlinis pranešėjas Europolo ir SEPAL sujungimo klausimų. Ir pabaigoje norėčiau pakomentuoti, pakomentuoti kaip pranešėjas dėl e, teisės viršinybės ir pagrindinių teisų Vengrijoje. Kadangi šis klausimas buvo keliamas ir Vengrijos vyriausybės politinių atstovų. Mano klausimas yra toks. Jeigu atsižvelginti Europolo pranešimą, kur Europolo ir SEPOL sujungimas pirmiausia buvo pristatytas kaip komisijos pasiūlymas ir aš pamenu, kad aš pats ir mano frakcija visada prieštaravome prieš jų sujungimą, e, kuomet Sepala būtų atsidūręs Hagoje. E, tai mes galime e, komentuoti, ar, ga, ar reikia naujo komisijos pasiūlymo ir ką tai reikštų mūsų darbui komitete, nes pagal mano e, supratimą, tai pirmiausia turėtume balsuoti dėl pono Demeros pranešimo, po to jis turėtų būti svarstamas trialoge ir e, priimtas sprendimas taryboje prieš išsiaiškinant iki galo ir atmetant e, Europolo ir Sepolo sujungimo klausimą, reikėjo uždaryti, užbaigti šią teisėkuros procedūrą, kad būtų galima pradėti kita ir tada reikėtų nau, rengti naują pranešimą. Tai e, dėl termino aš norėčiau paklausti pirmininkę, ką reikėtų daryti ne, tokių procedūrų atveju. Jeigu galėtume jeigu mums pavyktų pasiekti 14 metų pabaigos terminą, ko norėtų taryba. E, mums jau laikas šiam klausimui skirtas baigėsi, o vėliau turėsime balsuoti, tai tol prašau patrumpinti savo pasisakymus. Ačiū iš anksto. Nieko blogo. Nieko tokio, ponia pirminkė, labai greitai dėl mano pozicijos, kaip pranešėjo dėl pagrindinių teisų Vengrijoje. Aiškiai noriu pasakyti, kad, kad aš ne tik neprieštrauju dėl e, Budapešto kaip SEPL darbo vietos, aš sveikinu Budapeštą dėl tarybos sprendimo. Aišku, jeigu su salga, kad e, klausimai, kurie svarbiausi parlamentui, tai yra dėl pagrindinių teisų, demokratijos ir panašiai, bus sprendžiami. E, parlamentas turi nuosekliai laikyti savo sprendimų, jeigu ir turime e, bendro sprendimo galių šiuo klausimu. Ir aš tikiuosi, kad šis, šis sprendimas prisidės prie greito problemų pagal antrąjį straipsnį e, kurias parlamentas nustatė Vengrijoje sprendimo. Tiek turėjau pasakyti iš šiandien. Pone Gons, ačiū. Aš kaip šešėlinė pranešėja dėl nesamo Sepal pranešimo turiu pasakyti, kad dėkoju tarybai, kad ji prieėmė neformalų sprendimą, jis dar nėra formalus. Aiškiai turime tai suprasti. Manau, kad komisija puikiai žino, lybė komiteto nuomonę dėl Europolo ir Sepolo sujungimo. Ir mes taip pat raginame komisiją pateikti kitokį pasiūlymą, žinodami, kad e, Sepolas turi būti perkeltas iš Bramshilo ir pats geriausias laikas būtų rasti naują vietą ir užtikrinti Sepolo ateitį. Šią prasme labai svarbu, kad taryba juda priekin ir galėtume šį procesą užbaigti vienaip ar kitaip iki mūsų kadencijos pabaigos, kas būtų labai svarbu. Aš nenoriu kalbėti apie detalius argumentus prieš sujungimą, jau tai darėme keletą kartų parlamente šiame komitete. Norėčiau tik tai paminėti, kad jeigu kalbėsime apie įvairius šio ėjimo aspektus, šio perkelimo aspektus ir naujos darbo vietos paieškos, tai reikia atsižvelgti į tai, kiek naujos, nauja būstinė gali užtikrinti Sepolo nepriklausomumą, kas mums atrodo labai svarbu. Kita vertus, Europos institucijos priemė sprendimą, kad ieškant naujų būstinių, prioritetas būtų teikiamas naujoms valstybėms narėms. Ir kiek aš žinau, šioje situacijoje Vengrija Budapeštas buvo vienintelė šalis, vienintelis pasiūlymas pateiktas iš naujosios valstybės narės. Taigi, aš galiu kalbėti Budapešto Vengrijos vardu šią prasme. Šiek tiek norėčiau pakalbėti apie susirūpiną dėl žmogaus teisų ir e, demokratinius e, Vengrijos e, aspektus. Na, aš manau, kad Kai bus Sepalo perkeliamas, bus Vengrijoje jau kita vyriausybė, tai bus kitais metais. Ir mes esame įsitikinę, kad kita vyriausybė e, tikrai e, pasižymėjęs kitokiais e, žmogaus požiūrių, kitokį požiūrių žmogaus teisės, įstatymų viršenybė ir demokratija. Dėl politinės diskusijos, manau, kad svarbu nekelti per daug e, šio klausimo į politinį lygmenį, tačiau manau, kad tai, kas įvyko Vengrijos parlamente pastaruoju metu, tai parlamentas ir Fides pradėjo politinę diskusiją, kurioje e, jie e, vadina MSP ir mūsų atstovus EPP išdavikais, jeigu mes neremsime Budapešto kaip e, Sepalo darbo vietos idėjos. Ačiū, mes vėluojame. Aš matau, kad panas Dijas Dimero nori pakomentuoti šį klausimą. Taip pat turime čia paskutinis pasisakymas, nes turime pereiti prie kito klausimo. Ačiū, panė pirmininkė, mano pastaba vienintelė teisėkros procedūra, kur e, komisija galėjo tarti žodį, tai turėjo būti priimta pagal kvalifikuotąją daugumą. Ir aš manau, neaišku, kas vyko balsa, balsavime. Pirmame raunde Graikija ir Airija buvo atmestos, paskui Italija ir Ispanija, bet prieš tai atsitinkant Suomija taip e, irgi buvo tarp kandidatų, viešai pritarė Niderlandų kandidatūrai. Taigi visa procedūra yra, na, šiandien tariant, labai tokia bejotina ir neįprasta. Ir aš norėčiau atsakyti kolegoms, iš tikrųjų, aš sutikčiau su Veronika, ponė Veronika, ir jos pastabas buvo tokios sveikiausias. Taigi e, reikėtų tikrai steigti atitinkamą vaidmenį Europos parlamentui ir, ponė pirmininkė, atsižvelgite į tai lapčio 25 dieną. Tai yra laikas, iki kada galima pateikti kandidatūras. Ir kai dėl kolegos e, kalb pastabų, tai iš tikrųjų aš sutinku su jumis ir e, aš nepritariu sujungimui Sipolo ir Europolo pateikė 120 pataisas komisijos teisėkuros pasiūlymui ir mes iš tikrųjų kalbam to pačiu balsu. Ir reikia peržiūrėti visas potencialias darbo vietas. Aš e, nežinau, ar čia galima kažką jungti ir keisti, nes tai prieštarauja tinkamumo principui. Nežinau, ar galima padaryti geriau. Nes neaišku, koks bus, koks bus skirtumas. Aš tikrai nepritariu kai kuriams idėjams. O kai dėl kolegos, kiek ar pastabu, aš tikrai mm, manau, kad parlamentas turėtų vaidinti didesnį vaidmenį. Tikrai nuo pradžių, nuo pradžių iki, iki papilvos. Manau, kad pirma, dalis to, ką ponas Tabaras sakė, kad tikrai to tam negalime pritarti. Baigiu. Ir ponia Ganč, jos pastabos. Na, čia yra, negalime skaldyti šitų agentūrų pagal šalį. Vengrijoje viena yra. Aš tikrai noriu pasakyti, kad skubos klausimas ir tai yra išpūstas netikras, nes Bramstville e, darbo vieta yra suskirsta, viena yra dalis yra Sipol, o kita yra skirta e, Britanijos policijos pajėgoms. Ir jiems patiems reikės laiko parduoti šitam e, pastatui, kada čia bus ar 14 kovo ar kada, bet jų Britanijos policijos pajėgos gali ten pasilikti iki 15, dar vienus metus. Tai jeigu jie leidžia jų policijai naudotis patalpomis, tai kodėl jie negaidžia mums, mūsų policijai naudotis patalpomis. Ir ta data 2014, kad tai yra jau deadline'as, tai tikrai čia nėra teisybė ir keliame klausimą, iki kada galima bus naudoti bransil patalpas. Taigi, tai bijau, kad žaidimas prasidėjo ir mes turime jį tęsti, nes mums tikrai turėtų būti e, leidžiama žaisti pagal Lisabonos taisyklės e, dėl bendro sutartimo. EPP e, koordinatorė, pana Veronik Matijų, kalbė apie specialų susitikimą, posėdį su visų pakviestų miesto atstovais ir tai bus, apie tai bus nutarta koordinatorių sutartima 27 lapkričio, siūloma kaip potenciali data, vėliau kalbėsim dėl, e, dėl temos, o dabar turime pri, perėti prie kito punkto, tai yra nuplanuotas balsavimas 1030 ir e, pranešėjas Gorės Panikolau mes pakalbėti dar dėl grąžinimo valdymo, dėl bendradarbiavimo su didžiosiomis šalims, veiksmingo starimo įgyvendinimo ir praktinio grąžinimo direktyvos įgyvendinimo. Tai yra mm, šeštas e, mūsų, šeštas mūsų darbo tvarkės punktas. Norėtume išklausyti, išklausyti pranešėją, pana Papanikolau, o tada suteiksim žodį mm, šešiniams menišiams, kitiems kolegoms. Taigi dabar e, gerbimas Panikolau, žodis jums. Thank you, Mr. Chair. Uh, we are having an initiative. E, pone pirmininkė, dėkuoju, čia yra iniciatyvos pasiūlymas šitame komitete po diskusijų tarp politinių frakcijų ir jis vadinasi grąžinimo um, valdymas, bendradavimas trečiosiomis šalimis, veiksmingas tarimo gyvendinimas ir praktinis grąžinimo direktyvos gyvendinimas. Tai buvo kompromisinis pasiūlymas tarp įvairių frakcijų ir kai mes pateikėme šitą pasiūlymą, jis, um, jį pateikė EPP grupė ir jie nurodė trūkumus mūsų grąžinimo politikoje ir kad nėra vieningo plano ES lygmenį. Aš norėčiau paaiškinti, kad mes turim vieningą prieglapščio sistemą Europoje, turime bendrą Europos požiūrį e, sakinkim, e, sienų e, valdymo sistemoje, sienų kontrolės sistemoje ir mūsų nuomonė, kad šitos sistemas veiktų tinkamai reikėtų ir bendro e, migracijos valdymo politikos. Galbūt tai ir galima būtų turėti, jeigu e, būtų tarp valstybių narių e, susitarimai ir nustatyti kokybiniai, kiekybiniai indikatoriai. Ir aš iš pat pradžių labai aiškiai sakiau, kad kai mes kalbam apie žmonių grįžinimą, mes nekalbam apie prieglapščio parašytojus, kurie mm, skyla pavojus grįžtant į kilmės šalį. Ir tai buvo aišku nuo pat pradžių. Mes teigiame, kad reikia visapimančios migracijos politikos, nes tai yra e, esminis faktorius e, ir mes čia tikrai kalbam apie ekonominius migrantus, po to, kai jie panaudojo visomis teisinėmis priemonėmis pagal mūsų prieglapščio sistemą, pagal mūsų procedūrą europinėme lygmenyje, tai kai jiems at, buvo atsakyta, neleista pasilikti ES niekaip, jokiais būdais, nes jie neturi teisės, jie turi grįžti į savo šalį jų pagrindinių laisvių yra laikomasi ir jos yra gerbiamos bet e, reikalas yra labai sudėtingas ir daugia įvairiaus ligmens požiūris. Aš tikrųjų nuo pat pradžių labai pozityviai žiūrėjau tą e, kompromisą, kurį mes pasiekėme ir e, taip pat kalbant apie gražinimo direktyvą, nes tai yra labai susiję ir aš tikiuosi, kad visos frakcijos galėsim prieiti bendrų išvadų. Aš suprantu, kad mes labai dažnai turim politinių skirtumų dėl šio labai jautraus klausimo, bet vis dėlto aš manau, kad reikia priimti visapimantį e, planą ir vieningą požiūrį gražinimo politikoje ir pateikti idėjas ir, ir prisidėti prie tarp institucinių diskusijų, per kur, kurias vyko visą šitą laiką, nes kol kas yra toks tai labai neaiškus, labai, labai e, sudėtingas požiūris, nes mūsų politika yra labai e, susiskaldžiusi, nors kai pietus ir pietryčiai labai e, patiris e, rimtų problemų, mums trūksta duomenų, trūksta statistikos, taip pat trūksta tinkamo koordinavimo tarp komisijos, komisijos ir parlamento. Jeigu pažiūrėsim į komisijos komunikatą 11 metais dėl redmisijos susitarimo, tai pagrindinis šito pranešimo punktas buvo tai, kad trūksta informacijos ir duomenų. Taigi šitas pranešimas ateina labai e, tinkamų laikų, svarbių laikų ir šio parlamento kadencijos pabaigoje ir komisijos penkių metų pabaigoje ir e, prieš priimant daugiametį programą dėl laisvės saugumo ir teisingumo. Ir ji bus pateikta, kaip žinau, po to, kai komisija pateiks savo direktyvos vertinimą ir dėl jos balsuojama netrukus po to. Taigi aš manau, kad Europos parlamento indėlis bus ir turi būti labai reikšmingas. Bet taip pat yra tragedija Lampedūzoje ir praėjusį pirmadienį e, Graikijoje, kai 75 sirijos migrantai iš Sirijos buvo areštuoti jūroje. Ir apie tai buvo kalbėdam ir Strasbūrė, bet vis dėlto yra daromas spaudimas. Yra tikrai labai dideli migrantų srautai į mūsų viduržymę jūros regioną. Ir tai paliečia e, ypač pietų Europos šalis. Taigi keletas pavyzdžių kaip įvada ir aš dėkoju, aišku, šešėlinėms iš anksto, aš taip pat kreipiuosi į visas frakcijas, mes esam atviri idėjams ir pasiūlymams. Ir aš paliečiau štai, nuo ko reikia visam be jokių bejonių, kad reikia gerbti pagrindinės teisės, jos nepaprastai svarbios ir visos valstybės marės, narės turi laikytis tarptautinių įsipareigojimų taikant, taikant e, praktiškai taikant višalius susitikimus, sutarimus. Taip pat reikia informacijos tiek Europos lygmenių dėl, tar, ir apie tarpusavio gražinimo sustarimus. Ir mm, atitinkami komitetai turi domenų apie jūrį sustarimus, bet parlamentas, rengdamas šitą mm, e, pranešimą, taip pat dabar prašo ir turi gauti šitos duomenys, nes tai tikrai esminis klausimas mūsų visuomenė, aš norėčiau, kad komisija patiktų savo atsakymą. Taip pat yra dušaliai susitarimai, e, duomenys iš, apie juos mes jų neturim, jeigu yra tokių, turėtume tokių duomenų, mes turėt, galėtume vertinti, kas veikia, kas ne, bet turim indikacijų, kad kai kurie dušaliai susitarimai nėra tinkamai vykdomi. Taip pat galim pasakyti, ir kartais taip pat vyksta, kalbant apie europinius susitarimus su trečiosiamis šalimis. Geriausias pavyzdys, manau, kad yra neseniai Pakistanas, kadangi yra susitarimas tarp Europos ir Pakistano. Taip pat e, noriu paprašyti komisijos e, ir domenų ir e, informacijos, kaip taikomi Europos Sąjungos readmisijos susitarimai. Manau, kad tai tikrai labai svarbu. Nežinau, kokia yra padėtis, kalbant bendrą vaizdą, kalbant apie skaičius, bet reikia žinoti, kokią pažangą mes darome toliau. Europos užsienio politika taip pat turi daugiau e, e, tikrai turėtų griežčiau tvarkyti e, sustarimus trečiosiamis šalimis, turėtų būti e, sustarimas tarp e, vidaus institucijų, tarp didžiai e, um, vidaus reikalų. Taip pat turėtų būti devė pranešimas apie, apie tai mūsų mm, komitete, nes turėtume gauti informaciją iš devė komiteto, bet tikrai reikia aptarti tokius klausimus ne vien tik su komisarė Malstrom, bet ir e, Catherine Ashton. E, ir galbūt pono Van Rompui, ar kas užims štai postą vėliau. Ir toliau reikėtų teikti pirmenybę savanoriškams grįžimams. Aš kalbėjo apie šitos savanoriškus grįžimus ir reikėtų čia taikyti geriausias praktikas ir tai nustatyti jas visų pirma. Ir konkretus fondas iki 13 metų, dabar yra jungiami fondai, bet e, tai tikrai labai svarbus veiksnys valstybėms narėms, nes pripažįstame, kad yra problemų, bet vėlgi savanoriški grįžimai yra labai svarbus klausimas mūsų gražinimo pol valdymo politikoje. Ir taip pat reikėtų įvertinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, o kad tai padarytume, reikėtų e, turėti bendr, platesnį bendrą vaizdą, aiškintis, kokios yra nelegalios migracijos priežastis ir e, spręsti šitų migrantų problemas, žmonių neteisėtą gabenimą, priekybą žmonėmis problemas ir ypač sustarimus su trečiosiomis šalimis, ypač tranzito valstybėmis. Turime stiprinti priemonės ir veiksmus prieš žmonių gabentojus, e, sukauptus Europos Sąjungoje ir taip pat turėtume kovoti prieš neteisėtą žmonių gabenimą. Tai turėtų būti prioritetas ir siekti prevencinių veiksmų per tai dvišalės programas. Ir bendradarbiavimas nesibaigė ties gražinimu mokytų. Tai turėtų būti nu, nuolatinis procesas. Europos Sąjunga skiria fondus trečiosiam šalims, kad būtų gerinama ekonomika ir infrastruktūra juose. Vėlgi reikėtų žinoti dėvę komiteto nuomonę. Komiteto nuomonė ir e, šis šalis taip pat turėtų siekti vykdyti savo prievolės. Taigi, gerbimi kolegos, baigdamas noriu pasakyti, kad mes apie tai irgi kalbėjome komitete, kad mums nepatinka gražinimas, galbūt nereikėtų nieko, reikėtų nieko negražinti, taigi reikėtų būti, rasti būdus, kad visi pasiliktų Europos Sąjungoje. Taigi, mm, iš tikrųjų, nereikia geresnių taisyklių, nereikia visatmančio plano ir visatmančios migracijos politikos. Jeigu tai būtų, tai tada nereikia turėti ir Europos prieglapščio politikos ir jokių taisyklių ir tada nieko neturėkim. Niekas nesiūlo e, taikyti tokių taisyklių, kurios pažydžia pagrindinės teisės, bet niekas negali pasakyti, kad mes negalim gražinti, e, kad mes neturėtume gražinti nelegalių migrantų, kurie pasinaudojo visas teis, teisėtas pramonės ir piknaučia, priemonės ir piknaučiauja sistemą. Kai yra piknaučiaujamas konkrečiais atvejais, konkrečiomis valstybėse narėse, tai reikia kažką daryti. Ir trečioji E, šalis taip pat turi siekti bendradarbiavimo ir turėtų laikyti savo įsipareigojimų. Aišku, niekas nesako, kad viskas bus tobula, bet tikrai reikia daug ką patobulinti, pavyzdžiui, te, tekė. Tai yra, e, tai yra e, kandidatė šalis ir ji rado būdą tvarkyti srautus žmonių per, per keliančių per jų teritoriją. Pirmininkas, ačiū. Pirmininkė, dar vieną minutę. Ir kaip galima leisti žmonių gabentojams daryti, ką nori, ir nie, kaip galima nieko nedaryti, ar nereikėtų imtis konkrečių veiksmų, ar nereikėtų bandyti e, reikalauti, kad tikrai būtų vykdoma veikla ir būtų akivaizdus rezultatai negalima turėti papildomas e, e, savanoriškos paskirtimo sistemas tarp valstybių narių. Nors aš su tuo nesutinku, kad reikia įvesti sistemą, bet apsimeskim, kad priimam šitą argumentą. Taigi nėra žmonės įstriks pirmoje šalyje, kurie įpateko, jiems nebus jokios paties turėti geresnę ateitį, nes tuose šalyse nėra vietos jiems. Negalim stulpinti visų. Tai yra pirma šalis, į kurią patenkama, nėra perkelimo, nėra gražinimo. Yra šengeno taisyklės, kurios neleidžia laisvai judėti tiems asmenims į kitas šalis. Tai jeigu paliksim situaciją tokia ilgesniam laikui, tai įsivaizduokim, kokie bus rezultatai ir problemos, su kuriamis susidurs tos šalis ir jau dabar e, susidurės tokiamis problemomis. Taigi e, e, aš sakiau, kad tai yra politiniai principai ir aišku, kai kurie kolegos iškils kitų klausimų, taigi baigiu. Tikrai yra dar daug trūkumų, dar yra daug netobulumų mūsų gražinimo politikoje, taigi reikia labiau europietiškos, labiau situaciją spindičios politikos ir mm, me, visos frakcijos iškėlė abi klausimą, bet dėl kurių mes turime viską sutikti ir ko mes nenorime, tai nenorime be galinių diskusijų, be išvadų. Ir manau, kad tai yra pradinis pranešimas, tai yra pranešimas, kuris siekia prisidėti prie problemų sprendimo ir mes tenkėmės patobulinti gražinimo politiką, tikiuosi rasime dar pagrindą ir tikiuosi, kad visi patiks pastabas ir mes galėsim tinkamai bendradarbiauti. Ir šiandien aš esu pasirengęs, apie kitas savaitės esu pasirengęs pasiekti bendrą pagrindą ir padaryti bendras išvadas dėl mūsų gražinimo valdymo politikos. Ačiū. Ačiū, ponė Papanikalau. Nu, yra keletas narių norinčių pasisakyti. Pone Gijom kiti. Jeigu dar kas nors norite kalbėti diskusijoje, prašau dabar pakelti rankas, ponas Jekolino. Dar trys kolegos pakėlė rankas, bet prašau visų nekalbėti daugiau nei dvi minutės, nes pusę vienuolikos turime balsuoti. Turimėsime dar suteikti galimybę komisijai ir pirmininkaujančiai valstybei pasisakyti. Kaip jau sakiau, negalime vėluoti ir balsavimas pusė vienuolikos, ponė Gijom. Bandysiu, ponė pirmininkė. Kaip jau žinome, kalbame apie redmisijų susitarimus ir kai kurios šalis šio klausimu tikrai yra pirmuosiuose laikraščių puslapiuose, jeigu taip galėčiau pasakyti. Noriu priminti, kad tai yra savo iniciatyva rengiamas pranešimas. Mes kalbėjome apie bendarbiavimą su trečiosiamis šalimis, užtikrinant readmisijos sutarčių įgyvendinimą ir readmisijos direktyvos įgyvendinimą. Kalbant apie tai, noriu pasakyti, kad mes kaip tik e, bandome apibriežti bendrą požiūrį, kurio pagrindu ir spręsime visus keliamus klausimus. Taigi tai yra daugelypis klausimas, apima daugybę matmenų, taip pat ir finansinį aspektą, nes kaip tik šiuo metu svarstome, kiek lėšų skirsti prieglapšio ir migracijos fondui, kaip ponas Papanikolau minėjo. Turime nepamiršti, kad e, tą pasiūlytą į požiūrį parlamentas palaiko, o kalbant apie migracijos fondų lėšas, yra ir laisvanoriško sugrįžimo problema, galimybė ir taip pat egzistuoja priverstinio sugražinimo galimybė, bet tais atvejais reikia e, numatyti reikalingą finansavimą. Taigi visų pirma, redmisijos sutartys ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis. E, pateiksiu informacijos, e, kurią rasite kolegos parengtame pranešime. Visų pirma, reikia remtis aiškiais duomenimis ir, ir reikalauti vieningos vieningo readmisijos starčių gyvendinimo visoje Europos Sąjungoje, nes kai, kas, kai kurios šalis nori remtis dvišalėmis sutartimis, kurias yra sudarę prieš e, es teisės akto šioje srityje įsigaliojimą. E, ir reikia laikytis ES sudarytų readmisijos sutarčių. E, tačiau reikia pabrėžti, kad mums kartais sunku gauti duomenis, aiškius skaičius ir nežinome tikros informacijos apie taip, kaip įgyvendinamos tos readmisijos sutartis. Taip pat reikia akcentuoti žmogaus teisių įgyvendinimo aspektus. E, ypač tais atvejais, kai sunku įvertinti redmėsios tarčių gyvendinimo konkretų poveikį. E, ir akcentuojame, kad didžiausi sunkumai iškyla užtikrinant galimybę naudotis prieglapšio procedūromis ir kai iškyla e, daugybinio sugražinimo, asmenų sugražinimo rizika. Taikoma restinio ir botago politika. E, remiantis šiomis, šis sprendimais readmisijos sutarčių klausimais, Ir kalbant apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, būtina, kad šiame bendradarbiavime ES siektų subalansuotos ir aiškios pozicijos ir užtikrintų veiksmingą sugražinimo politiką remdamasi bendrą strategiją ir e, taip pat, kad būtų galimybė e, pasitelkti reikalingas sankcijas, kuomet nesilaikoma teisės aktų. Sugražinimu, e, kokia yra padėtis su sugražinimais. Komisija turėtų pateikti informacijos apie tai, kaip įgyvendinama sugražinimų direktura, tačiau, su direktyva, o ir kol kas į parlamento pateiktus pasiūlymus šioje sutėje neatsižvelgta. dar kartą grįžtant prie sugražinimų direktyvos įgyvendinimo, reikėtų ypač akcentuoti kai kuriuos pasiūlymus, ypač, pažiūrėjau, kalbant apie sulaikymą, nes yra įrodyta, kad daugeliu atveju, kad e, sulaikymo priemonė nėra pasitelkiama, ji yra panaudojama tik kaip e, paskutinio poveikio priemonė. Taigi mums, mums laukia dar nemažai užduočių, nemažai darbų, kad išspręsime visas ši, visus šiuos klausimus. Pone Romero Lopes, prašau laikytis pasisakymui skirto laiko. E, kalbėtojas pranešės kalbėjo 15 minučių, reikėtų šiek tiek labiau subalansuoti laiko paskirsti. Pusė 11 yra balsavimas. Turime tai atsižvelgti. Taip pat reikia užtikrinti pusiausvyrą skirstant laiką skirtingoms frakcijos. Vienoms frakcijoms 15 minučių, o kitoms tik tai 24. Tai, tai nėra pusiausvyrą. Paprastai pagrindinis kalbėtojas gauna daugiau laiko pasisakymui nei šešėliniai pranešėjai. Siūlau, labai prašau visų bendarbiavimo, kad drauge e, sutaupytume laiko. Ačiū, ponė pirmininkė. E, šis savo iniciatyva rengiamas pranešimas yra tikrai labai aktualus, tai yra skubos tvarkas varstytinas pranešimas. Ir mes iš principo neturime, nesipriešiname siūlymui, kad migrantai patenkantis į Europos Sąjungą įvairiais keliais tu, turėtų būti sugražinti, tačiau svarbiausia yra tai, kad tokie žmonės po šešis mėnesius laikomi sulaikymosi centruose ir jie neturi galimybės naudotis jokiamis teisėmis. Ir tai, tai būtent tai yra sudėtingas dalykas, nes direktyvoje numatomas iki šešių mėnesių laikotarpis. O nevyriausybinės organizacijos norint, norinčios dirbti su tai žmonėmis privalo gauti valdžios institucijų leidimą. Daugelį šalių nevyriausybinėms viduržėmė jūros pakrantėje nevyriausybinėms organizacijoms norinčioms patekti į tuos centrus tokia galimybė nesuteikiama netgi kalbant apie sugražinimų direktyvą ir joje išdėstytas nuostatas, neįmanoma užtikrinti tų teisų gyvenimo tiems asmenims, kurios yra numatytos jiems toje direktyvoje. Vokietijoje, pavyzdžiui, Vokietijoje žmonės iš Vokietijos sugražinami individualiai užtikrinamos visos jų teisės, o Ispanijoje tas laikotarpis, per kurį vyksta procedūra, užtrunka iki šešių mėnesių. Uh, Reikia užtikrinti, kad galiotų egzistuoti mechanizmai, kurių pagalba būtų užtikrintas pagrindinių teisų gyvendinimas. Pone Malstrom, kol kas, kol kas nesutikė mums jokių skaičių. Žinome, kad tūkstančiai trečiųjų šalių piliečių dabar yra atsidūrę sudėtingoje padėtyje ir, ir gyvena tikrai baisiomis sąlygomis. Džiugiuosi, kad rengiamas šis pranešimas savo iniciatyvą, bet turime imtis veiksmų, kad pakeistume padėtį, nes mes e, ima, tampame vergų prekeiviais, mes nesielgėme kaip civilizuotos Europos piliečiai. Mes e, su žmonėmis elgiamės taip, tarsi jie būtų vergai. Kai kuriuose sulaikymo centruose sąlygos buvo pasibaisėtinos. Oui, merci, euh, monsieur le président. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Apgailestauju, kad vėl komentuosiu jūsų sprendimą, bet paprastai šešėliniams pranešėjams jūs suteikite žodį pirmiesiams. Mane šiek tiek nustebino jūsų šiandien pasirinktas metodas. Noriu padėkoti pranešėjui. Manau, kad jeigu jis galėtų, kad jis netgi klausytųsi manęs, būtų nuostabu. Uh, Pone Papa Nikolau, mes kalbame apie direktyvą dėl sugražinimų ir jūs esate pranešėjas e, dėl pranešimo šios direktyvos klausimų. Noriu padėkoti ponui Papa Nikolau E, už jo parengtą pranešimą. Mes ne visiškai sutarėme, bet esame pasirengę dirbti šiame komitete, kaip ir kitose komitetuose. Ir manau, kad galime pamatyti draugę parengti bendrą dokumentą dėl daugelio dalykų. Aš ne iki galo supratau, kodėl EPP paprašė galimybės rengti pranešimą savo iniciatyvą, nelaukdama, kol komisija pa, par, parengs sugražinimų direktyvos įvertinimą, nes taip gautume, turėtume e, visą reikalingą informaciją ir iki šių metų pabaigos būtų galima jos tikrai nemažai sukaupti. Nežiūrinti tai, mes žinome, kokia yra tikroji padėtis. Žinome, kad yra labai didelių skirtumų skirtingose valstybėse narėse vertinant šią situaciją. Ir kad e, tad gėdinga gražinimų direktyva turėtų būti vienodai įgyventinama visose valstybėse narise. Tai turėtų būti mūsų prioritetu. Ir reikia siekti vienodos padėties visose šalise. E, na, mums tikrai pasiseks, jeigu jungtinės tautos jums damyti šiuo klausimu. Yra parengta yra jungtinių tautų žmogaus teisių pranešėjas paskirtas, kuris nagrinėja sugražinimų direktyvos įgyventinimą ir jos pasiekmes. Manau, kad jungtinės tautos taip pat turėtų gilintis visus šios klausimus, kurie rūpi mums ir žmonių laisvės suvaržymas neturėtų būti vieninteliu sprendimu, kuomet e, susidurėme su, su nelegalios migracijos atvejais. Nes matome, kad vis dažniau žmonės yra tiesiog sulaikomi, suimami e, ir su, suvaržama laisvė taip pat ir ypač. E, pažeidžiamų visuomenės grupė, tai yra moterų, vaikų laisvė ir būtent tas klausimas nusipelno mūsų dėmesio. Kitas dalykas, kurį galėtume ypač akcentuoti ir teikiame pakeitimus šiuo klausimu. Taigi kitas svarbus, mano galva, svarbus dalykas apie kurį kalbame ir NVO ataskaitose, jungtinių tautų pranešime, uh, valstybės narės ir Europos Sąjunga e, tai, taiko, taiko gana ribotą e, fra, fragmentuota politika, nėra bendro požiūrio šios klausimus, nėra globalaus šių klausimų sprendimo. E, ir būtent tai neleidžia mums eiti priekin šioje srityje. Ir galiausiai reiktų uh, pacituoti skaičius ir reiktų atvirai pasakyti, kad ES uh, e, skęsta migrantų sraute, kuris plūsta į Europos Sąjungą. E, anot kai kurių pasaulio organizacijų imigracija į es išaugo 30, net 30 procentų. Uh, Ir mes užtikriname laisvą prekių judėjimą, tačiau reikėtų užtikrinti ir laisvą asmenų judėjimą. Ir galbūt tuomet ES tikrai galėtų užtikrinti, pasiekti tų tikslų, kurių, kurių skelbėsi siekianti. Ponas Jekolino. Ačiū, pirmininkė. Šis klausimas yra labai aktualus šiuo metu. Ponas Papa Nikolavo apibūdino situaciją, mums reikia skirti integruotą migrantų srautų valdymą ir tikruosius pabėgėlius. Turime bendras taisyklės ir parlamentas jas nesnei e, patvirtinome. Juos visus reikia skirti nuo ekonominių migrantų, kurie atvyksta į Europą be jokių pagristų priežasčių na, čia pasilikti. Laikydamėsi jų teisų, turime juos repatrijuoti, remdamėsi vis pirma savanoriškumo principų ir kartu su išorės veiksmų tarnyba, e, daus reikalų direktoratu reikia siekti bendradavimo susitarimus su kelmės valstybėmis ir turime užtikrinti, kad turėtume geriau daugiau priemonių susidoroti su atvykstančiais integruotų srautų valdymo. Valdymas turi sugebėti sudaryti, sudaroti su prekyba žmonėmis E, problemomis. Mums reikia daug geresnių išteklių, kurie būtų geriau panaudojami. Kalbant apie gražinimą, tai žinoma, e, tai labai svarbu, kaip sakė mūsų pranešėjas. Ir e, e, tikimės, kad ir taryba netrukus prabus, nes mes visi turime dirbti užtikrindami, kad šios problemos būtų sprendžiamas. Aš manau, kad mūsų požiūris, kad būtų naudingas, reikėtų svarstyti pagrindinius grąžinimo politikos mechanizmus Europos Sąjungoje. Ir reikėtų, reikėtų pervertinti jų taikymą, atsižvelgianti tai, atsižvelgianti pagrindinius principus, tai yra asmens teisų gerbimas. Ir ir taip pat jų veiksmingumas, aišku, jų naudingumas ir tai mums reikėtų pareikti teisėkuros pasiūlymus, kaip pakeisti teisės aktus ir reikėtų rekomenduoti, kad tam tikros nuostatos būtų tinkamai vykdomas, kurios saugo asmenis ir pagal šitas įvairias priemonės. Ir visos priemonės, kurias mes turime, yra finansinės priemonės yra taip pat readmisijos susitarimai, taip readmisijos susitarimai, aš manau, kad galime apsiriboti tik tai e, tarp bendrijos šalių ir tai 11 e, metais aš tai nusprendžiau, kad pateikdama, pateikdama labai kritišką pasiūlymą, pranešimą, kad vienas priemonės galbūt yra tikamesnės, bet vis dėlto daug priemonių yra nepanaudojama, jis palieka stačios, jų niekas nepritaiko. Taigi be e, redmisijos sustarimo tikrai reikėtų atlikti vertinimą ir galima remtis komisijos darbu parengiant naujas rekomendacijas, iš naujo įvertinant ir jas taikant ir uh, už užtikrinti taip pat galimybę nutraukti susitarimo vykdymą, tada, kai kita šalis nutraukia jų vykdymą, kai, aišku, pavyzdžiui, yra pažeidžiamos teisės tų žmonių, kurie yra gražinami pagal šitą sutarimą ir reikalauti, kad valstybės narės dirbtų su nevyriausybinėmis organizacijomis, tarptautinėmis organizacijomis, kad būtų taikomas visas mišinys visai eilės sistem priemonių ir kad mes galėtume gerbti pagrindinės teisės, kurios jau yra paminėtos visose susitarimuose. Ir jeigu komisija turi naujos informacijos apie konkrečius susitarimus, kaip pavyzdžiui su Pakistanu, tai tikrai būtų labai naudinga, kad mes jos turėtume ant stalo ir galėtume dirbti tiesiais. Kita priemonė Frontex, nes Frontex e, kuri leidžia valstybėms narėms taikyti priemonės dėl gražinimo ir leidžia koordinuoti arba organizuoti šitas priemonės. Tiesiogiai diskusijose mes nesugebėjome nustatyti, kas galėtų kontroliuoti ir stebėti Frontex veiklą, bet nusprendėme rimtis žmogus teisų kontrolieriumi. Ir jeigu yra gražinimo operacijos, e, jos yra koordinuojamos, organizuojamas Frontex, tai reikia užtikrinti, kad tikrai būtų e, tinkama ir kontroliuojama ar gerbiamas e, gražinamų žmonių teisės. Ir taip pat gražinimo direktyva pati, tai yra pagrindinė priemonė, aš manau, kad visi kolegos rankėsi Europoje ir už Europos ribų tos gražinimo sulaikymo centrus ir konstatavo, kad situacija yra tikrai e, netinkama ir yra sulaikomi bendrijos piliečiai, tai nepatenka į mūsų dėmesio sritį, yra, pavyzdžiui, žmonės sulaikomi antisanitarnėmis sąlygomis, kur tikrai sąlygos yra baisios ir jų yra grįžta, grįžinami į savo šalį, jie negauna ten atitinkamų medikamentų ir nėra procedūrinių garantijų, nėra nemokamos teisinės pagalbos ir gražinimas tai turėtų būti paskutinė paskutinė priemonė per kaip įmanoma gražesnį, trumpesnį laiką ir e, dažnai taip nevyksta ir tai mes turėtume sutelkti daugiausia dėmesio. Taip pat dėl nepilnamečių sulaikymo, sulaikymo centruose ir taip pat NVO žurnalistų prieiga prie šitų centrų galim patekti į juos, mes kreipėmės į komisiją, kad jie parengtų atsakymą, kad jie kad būtų galima e, tęsti ir darbą ir pasinaudoti šią prieigą. Taigi, reikėtų tai ber, parlamentas turėtų įvertinti, kaip yra taikomas, kaip yra gerbimas teisės ir parengti patinkamas, patink, atink, atitinkamas pataisas, aš jų baigiu. Ir man atrodo, kad tikrai reikėtų sutvarkyti mūsų darbą ir kad e, E, komisija, ponė Fliotur, turi visas galės ir ji turėtų paaiškinti. Dabar pirmininkas suteikia žodį e, ponė Fliotur. Aš jums suteikiu penkias minutės, aš prašiau kolegos dvi minutės, nes mes vėluojame, yra balsavimas, labai paprasta yra balsavimas, ponė Kleis, e, ponė Priminkė, gal geriausia pati, suteikti žodį pranešėjai ir šešėliniai pranešėjui, tai yra esminis dalykas. Ačiū. Dank u, voorzitter. Nu, de Europese Unie heeft het asiel... Panas Klaas. Pirmininkė, kadangi Europos Sąjunga kontroliuoja prieglopščio politiką, reikia kurti ir gražinimo politiką. Čia ir yra problema. Praėjusią, savaitę, praėjusią vasarą, kai ne vienas kolega vyko į misiją į Ispaniją stebėti Frontexo veiklos ir e, sienos apsaugos policijos darbo. Mes, mums sakė, kad jeigu dešimt žmonių nelegaliai patenka į ES Ispanijoje per viduržėmio jūrą, tai tik vienam suteikiamas prieglopščio statusas vienas gražinamas, o kiti aštuoni tampa nelegaliais migrantais. Tokia situacija, jeigu 80 procentų Europos Sąjung, žmonių į Europos Sąjungą patenka nelegaliai ir nėra deportuojami, tai yra didžiulė problema politikoje. Ir turime šią problemą spręsti. Atrodo, kad e, kiekvienas, kiekvienas bandymas e, atlikti gražinimą E, yra sabotuojamas dviejų pusių. Visų pirma, ES kairiųjų opozicija ir vyriausybės visada e, e, aiškina, kodėl negražina žmonių į kilmės šalis, šalį ir antra, trūksta koordinavimo, trūksta bandymų išspręsti tą sabotažo problemą, kad žmonės būtų gražinti atgal. Reikia imtis sankcijų, turime sustari, gražinimų sustarimus ir jeigu, jeigu trečiosios šalis nevykdo savo įsipareigojimų, joms reikia taikyti kažkokias sankcijas. Negalime naudoti vystimos bendradarbiavimo ir kaiminysės politikos Jeigu nustatome, kad trečioji šalis nesilaiko savo įsipareigojimų pagal esamą redmisijos sustarimą. Ir Europos Sąjunga nesugeba užtikrinti, kad tie sustarimai veiktų, todėl reikia grįžti prie dvišalių sustarimų, kurie egzistuoja tarp ES šalių ir trečiųjų valstybių. Ačiū dabar komisija ir taryba labai trumpai prašom pasisakyti, kol stiksime žodį pranešėjai. Jūs turite teisę pasisakyti, bet prašom kalbėti trumpai komisiją. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, komisija pateiks tikriausiai gruodžio 18 dieną pirmąjį, pirmąją ataskaitą apie gražinimų direktyvą ir šiuo metu galima pasakyti, kad šis, ši ataskaita bus pozityvi sakydama, kad gražinimų direktyva praktikoje prisidėjo prie pagrindinių teisų apsaugos pagal visus aspektus, kurie to direktyvoje aptariami. Šioje ataskaitoje ypatingai nenagrinėsime daugumos klausimų, kuriuos minėjo gerbėmių parlamento nariai. Kalbėsime apie sulaikimus, alternatyvas sulaikimui grąžinimo stebėsimą, savanoriško išvykimo stebėjimą, Frontex operacijas e, efektyvumą, pasilik, nelegalus pasilikimo regu, kriminalizavimą. Visi šie klausimai bus aptarinimi ir pateiksime tam tikras rekomendacijas. Turintai galvoje, mums labai įdomu matyti, kad atrodo, jog šis planuojamas pranešimas E, bandys pateikti tokius pačius e, dalykus taip pat. Mūsų nuomonė būtų geriau palaukti, kol mes galėsime pateikti mūsų ataskaitą ir remiantis tą ataskaitą e, renkti diskusiją. Dėl readmisijų dabar perduosiu žodį kolegai Buzekievičiui. Ar taryba nori pasakyti, ne? Ačiū. Taigi Vėl e, žodis pranešėjai, prašom greitai pabaigti. Labai trumpai, pirmininkė, dėkoju komisijai už jų na, pirmasias pastabas. Aš taip pat noriu atsakyti poniai Veržė. Šio pranešimo idėja yra e, sukurti bendrą vaizdą, kad mes galėtume įsivaizduotume, ar turime visapusišką požiūrį, visapušką politiką dėl gražinimų valdymų. valdymo. Vienas iš to aspektų yra e, gražinimo direktyvos e, taikymo vertinimas. Taip pat e, kitose pranešimuose kalbame apie gražinimo direktyvą taip pat. Nėra mūsų tikslas pabandyti dirbti lygiai rečiai kartu su komisija ir galiausiai pasiekti sumaištai keliantį rezultatą. Tai nėra mūsų tikslas. Mes bandrome užduoti klausimą, ar turime visapusišką požiūrį, jeigu turime galiuojančius redmisijos susitarimus, kurie yra taikomi, ar turime, jeigu turime visas šias priemonės, ar galime pasakyti, kad gražinimų valdymas yra veiksmingas. Mano nuomonė, mes neturime efektyvaus gražinimų valdymo ir Dėl to šis parlamentas e, turi skurti teisingą požiūrį, teisingą e, politiką. Dėkoju visiems šešiems pranešėjams už jų patiktas mintis. Labai svarbu suformuoti prioritetus. Taigi pabandysime surenkti sustikimą, posėdį ir parengti strateginį požiūrį dėl pranešimo rengimo, dėl kurio pagrindų sutartume, kad išvardėme svarbiausias priemonės, jų gyvendinimo būdus. Aišku, kad pagrindinių teisų pažeidimai, jeigu tokiu atveju turime, o jų turime, yra ne vienintelė problema, yra taip pat ir kontrabandininkai, procedūrų, piknaudžiavimas procedūromis, taigi reikia turėti galvoje visus šios klausimus. Dėkoju visiems. Ir E, esu įstikinęs, kad ateityje turėsime daug darbo ir, ponia pirminkė, stengsimės, kaip galima greičiau gali, galėsime <clears throat> pateikti pranešimo projektą. Ačiū. Dabar išklausus pranešėjo baigiamasis pastabas, baigiame diskusiją ir skelbėme, kad pranešimo projektas bus pristatytas lapkričio 27 dieną. Terminas pakeitimams yra gruodžio 5 diena, o balsavimas Libė komitete sausio 22 dieną. Ar sutinkate? Tuomet perina prie balsavimą. Turime tris balsavimus, nors vėluojame. Nesudėtingi balsavimai, bet turime tris dokumentus dėl posėdžio tvarkos. pirmininkė Noriu pasakyti, kad pas dokumentų paskirstimas, dokumentų dalinimas, balsavimo sąrašų dalinimas vyko katastrofiškai. Aš bandžiau gauti dokumentus praėjusią savaitę, netgi nusinčiau jums laišką ir norėjau e, išsiaiškinti, ar negalime atidėti balsavimo, nes neprisijungusieji prie frakcijų parlamento nariai neturėjo balsavimo sąrašo. Uh, Manau, kad mūsų balsas yra svarbus, bet kiti šio komiteto nariai taip negalvoja. E, pirmininkė, vakar man buvo pažadėtas balsavimo sąrašas, kurį turėjau gauti pirmadienį vakare. Buvo pateikta daugybė pakeitimų, tūkstančiai pakeitimų, bet aš jau aš nieko negavau. Ir paprast tai Briuselio pažadais nereikėtų labai smarkiai tikėti, bet mes norime, kad su mumis skaitytus ir mus e, traktuotų rimtai. Pirmininkas, aš apgalėstauju, bet tai yra įprastinė procedūra, kaip, kaip kiekvieną kartą darėme tą patį ir nesulaukėme jokių uh, skundų paprastai visi e, šio komiteto nariai gauna balsavimo sąrašą iš anksto bent jau likus 24 valandoms iki balsavimo. Vakar visi komiteto nariai jį gavo, niekas dėl to nesiskundė. Visi kiti nariai nesiskundžia, jie gavo laiku šį sąrašą. Tai yra įprastinė procedūra, mes nieko neįprasto nedaromo. Pirmininkė, aš nuolat to skundžiuosi, aš daug kartų esu skundęsis šiuo klausimu ir manęs nestebina tai, kad aš gaunu balsavimo sąrašą likus pusvalandžiui iki posėdžio, bet kai visai negaunu balsavimo sąrašo, tai, tai jau yra tikrai nepriimtina. Visi kiti komiteto nariai gavo balsavimo sąrašus, problemų neiškilo, bet mes pasižymėsime jūsų e, papasakotą atvejį, bet dabar balsavimas prasideda. Visų pirma, balsuojame dėl tolesnių veiksmų, dėl e, įgaliojimų delegavimo ir valstybinio narių vykdomos kontrolės. Pane, pranešimą rengia Vlašikova Benova. Balsavimas prasideda. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmestas. Penktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Toliau yra techninė pataisa, tai nepakeitimas. Ar reikia balsuoti dėl jo? Atrodo, kad reikia. Taigi, techninė pataisa ketvirtai pastraipai, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau penktasis pakeitimas, ne, šeštasis pakeitimas, sako pirmininkas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. Septintasis už, prieš, susilaikė atmestas. Aštuntasis už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Atmestas? Klausė pirmininkas. Reikia patikrinti. Tikriname elektroniškai. Balsavimas prasidėjo. Neturite kortelės balsavimo? Atsižvelgsime jūsų balsą taip pat. Taigi balsuokime. Balsuoti, balsuoti baigiame. 24 už, 16 prieš patvirtintam. Devintasis pakeitimas kas už? Kas prieš susilaikė patvirtintas. Dešimtasis už? Prieš susilaikė atmestas. Vienuoliktasis už? prieš susilaikė atmestas. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtintas. Trečiasis, neatsiprašau, antrasis pakeitimas dar. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtintas. Trečiasis pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtintas. Dabar balsuojame dėl viso pasiūlymo teksto su pakeitimais. Balsuojame elektroniškai, balsavimas prasidėjo. Balsuoti baigiame. 38 už, 4 prieš, ačiū poniai Plašikovai Benovai. Patvirtiname. Toliau balsuojame dėl e, rekomendacijų projekto, dėl jungtinių tautų protokolo, dėl e, neteisėto šaunamųjų ginklų gamybos ir prekybos jais. Pranešė šiuo klausimu Veronik Matijų. Yra rekomendacijos projektas ir balsuojame dėl galutinio pasiūlymo teksto. Balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. 40 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Ačiū poniai Matijų. Ir trečiasis balsavimas. Balsuojame dėl Filip Kleis pranešimo dėl, dėl sprendimo keitimo, e, dėl to, kaip Europos, Europolas sudaro susitarimus. Pakeitimai. Pirmasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Atrodo, kad visi kiti pakeitimai arba atkrenta, arba atsiimti. Ir dabar galutinis balsavimas dėl viso pasiūlymo teksto. Balsuojame. Balsavimas prasidėjo. Balsuoti baigėme. 40 už. Susilaikysiu ir prieš balsavusių nebuvo. Ačiū ponui Kleis. Ir toliau pagal darbo atvarkę kitas punktas. Dešimtasis. Kroatijos ir Kipro e, taikomos sienų kontrolės, e, kai tikrinami tam tikri dokumentai, pripažinti lygiai verčiais nacionaliniams vizams tranzito per Kroatijos ir Kipro teritoriją. Ir kai, kai ten būtų ilgiau nei 90 dienų. Pono, ponios Fajon nėra. Kolega jos vardu pristatys šį pranešimą, paskui išklausysime e, kolegų, taip pat e, tarybos ir komisijos atstovų, bet visų pirma, ponas Marajas, ponios Fajon vardu. Ačiū pirmininkė, ponia Fajon negalėjo ateiti į posėdį, bet ji dėkoja komisijai už parengtą. Ar komisija kalbės pirmą klausę kalbėtojas? Taip, taip, aš matau, sako pirmininkas. Aš matau, kokia e, numatyta procedūra. Vis pirma, reikėtų išklausyti komisijos atstovą, paskui pona Morajas, ponios Fajon vardu, po to šešėlinį pranešė ir visi kiti nariai. Taigi dabar žodis komisijai, jeigu norite pristatyti šį pasiūlymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad perskaitėte labai sudėtingą ilgą šio pasiūlymo pavadinimą, kurį šiandien turiu Jums pristatyti. Norėčiau visų pirma paaiškinti bendrąjį šio teikiamo pasiūlymo kontekstą, kurį teikia komisija ir kokiame kontekste jį reikėtų nagrinėti. Ir paskui norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį ypač į tris ar keturis konkrečius klausimus. Pradėsiu nuo bendrojo konteksto Visų pirma, norėčiau akcentuoti, kad kai kuomet naujosios valstybės narės prisijungia prie Europos Sąjungos, jos e, automatiškai netampa besienės šengeno erdvės narėmis. Praeina tam tikras laiko tarpas nuo šalies prisijungimo, įstojimo Europos Sąjungos ir vidaus sienų kontrolės panaikinimo tarp Šengeno erdvės ir tos naujosios stojimo sutartis numato dviejų etapų Šengeno gyvenimo teisino įgyvendinimo procesą. Ta procesą turi atlikti valstybė narė. Kai kurias Šengeno teisino dalis privalu taikyti nuo pat įstojimo dienos. Kitos Šengeno teisino dalis įsigalioja tik tuo met, kuomet konkreti valstybė narė prisijungia prie Šengeno erdvės. Kalbant apie vizų politikos aspektus, uh, yra keletas Šengeno teisino instrumentų priskirtinų naujai teisės aktų kategorijai, kuriuos valstybė narė privalo taikyti nuo pat pirmos dienos įstojimo Europos Sąjungą. Visų pirma, 539 e, pasiūlymas, kurio pakeitimo pasiūlymas jums pateiktas, taigi naujoji valstybė narė privalo taikyti vizos reikalavimus visoms šalims, kurios yra ne, negatyvėjame e, šalių sąraše nuo, nuo savo įstojimo dar, datos. Kitos teisino dalės netaikomos nuo pirmos įstojimo dienos, pavyzdžiui, vizų e, kodeksas. E, šalis neprivalo nuo pat pirmos dienos prisijungti prie jo. Ir tas pats pasakytina apie Šengeno teisino dalis dėl abipusio vizų pripažinimo. Taigi vienu Viena vertus, Kroatija privalo taikyti, reikalauti vizų iš tų šalių, kurios privalo turėti, kurių gyventojai privalo uh, turėti vizas pagal 539-2001 metų reglamentą, tačiau kiti reikalavimai netaikomi. Pavyzdžiui, Kroatija turi reikalauti iš asmens vizos, net jei asmuo vykstantis į Kroatiją turi daugkartinio įvažiavimo vizą išduotą iš vienos iš valstybių. Tai reiškia, kad išauga darbo krūvis ir, ir tas išaugimas ne visada yra pateisinamas, nes asmenys turintys Šengeno vizą arba turintys leidimą gyventi išduotą vienos iš Šengeno šalių, veikiausiai ne, ne, ne, nebus nelegalių migrantų arba nekels e, rizikos Ir būtent dėl to, siekiant išvengti perteklinės biurokratijos, jau praeitie 2004 ir 2007, kuomet įvyko prisijungimo bangos, ES patvirtino teisės aktus, kurių pagrindų valstybės nari gali vienašališkai pripažinti Šengeno vizą, e, leidimą gyventi Šengeno šalyje, jeigu asmuo per tą šalį vyksta tranzitu ir trumpai joje tik tai būna. Ir Kroatijos prisijungimo atveju mes siūlome Kroatijai tą pačią galimybę. Suteikiame Kroatijai galimybę vienašališkai pripažinti Šengeno šalies vizą ir, ir Šengeno šalies išduotą leidimą gyventi. Tai mes komisija remiamės nuostatą, kad taryba parlamentas, kad taryba ir parlamentui tai neturėtų iš principo kelti problemų. Tiesiog kartojame E, tą patį pasirinktą modelį, kurį taikėme jau kitų šalių įstojimo atveju. Tai tiek. Kalbant apie konkrečius kitus klausimus, lyginant su a, a, a, a, panašiais dviem sprendimais priimtais anksčiau, pagal tos sprendimus buvo galima vienašališkai pripažinti Šengeno vizą ir Šengeno šalies duotą leidimą gyventi tik tai asmen, asmenims tranzitu vykstantiems per šalį. Jeigu e, asmuo vyksta į kurią nors šalį atostogų, šis vienašalikas pri, pri, vienašališko pripažinimo galimybė netaikoma, nes manoma, laikoma, kad tuo atveju nujoji valstybė narė, į kurią vyksta motostogauti, yra paskirties šalis ir todėl reikėtų turėti vizą. Vizų kodekse ne, nebėra tranzitinių vizų, e, galioja tik viena Šengeno viza, kuri išduodama arba tranzitui vykti, arba trumpai apsilankyti šalyje. Ir pagal tą pasiūlymą Kroatija turėtų turėti galimybę vienašališkai pripažinti Šengeno e, vizą ir Šengeno šalies išduotą apsigyve, e, leidimą apsigyventi. Taigi, daugkartinio važiavimo vizą e, vykti į Šengeno šalis turintis asmo galėtų vykti per Kroatiją, neprivalėdamas dar įsigyti Kroatijos duodamos vizos trumpam vizitui. Taigi tokie, pakeitim, tokie pakeitimai atsirado vizų kodekse ir būtent todėl tuo pagrindu mes norime anuliuoti visus sprendimus, kurie galvoja Kipro, Rumunijos ir Bulgarijos atveju, kad galėtumėme e, vienašališkai pripažinti tas visas ne tik e, tas visas, kurios yra trumpam laiku išduodamas. Kodėl minime ir Kiprą šalia Kroatijos? kodėl pavadinime šios siūlymo neminima Rumunija ir Bulgarija. Dėl to, kad to šalis dar nėra e, prisijungę prie Šengeno sutarties ir, pirmininkė, kuomet komisija teiki, pateikė šį pasiūlymą, mes rėmėmės nuostatą, jog Rumunija ir Bulgarija netrukus prisijungs prie Šengeno erdvės ir tai nusiųstų netinkamą politinę žinę jei šiame pasiūlyme vis dar būtų kalbama apie Rumuniją ir Bulgariją nes tų šalių atveju, kuomet jos taps Schengeno erdvės narėmis, ims galioti įprastinės taisyklės dėl vizų ir leidimo apsigyventi. Todėl komisija rėmėsi nuostata, jog šio pasiūlymo tvirtinimo dieną Rumunija ir Bulgarija dar nebus Schengeno erdvės narėmis. Žinoma, kai priartysime prie to pasiūlymo tvirtinimo, jei tuo metu Rumunija ir Bulgarija dar nebus šiandieno erdvėje ir dar ne, nebus nustatyta jokia data, mes, žinoma, turėsime tų šalių pavadinimus įrašyti į šį pasiūlymą. Ir kalbame čia dabar apie Kroatiją ir Kiprą ir tuomet, kai viskas bus aišku, tą dieną, tą datą mes galės, žinosime, reikia rašyti dar Rumuniją ir Bulgariją. Dar vienas dalykas apie Kosovą. Paprastai naujai valstybei nariai suteikiama galimybė pripažinti dokumentus, kur, kurių pagrindų asmenys gali keliauti visoje Šengeno erdvėje. Tai yra e, arba dukartinė viza, arba leidimas apsigyventi išduotas Šengeno šalies. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Kosovo piliečiai iš principo negalėtų turėti vizos, kuri galioja visoje Šengeno erdvėje, nes, kaip žinote, kai kurios valstybės narės Kosovo nepripažįsta. Ir tai e, turi tam tikrų pasiekmių ir vizų išdavimo kontekste. Jeigu tai yra valstybė narė nepripažįstanti Kosovo, ji išduos tik tai, kas vadinama LTV viza kurios galiojimas, kurios galiojimas apsiriboja tos šalies teritoriją. Tai yra, turėdamas tokią vizą, asmo negalės keliauti visas Šengeno šalis. Jeigu vizą išduoda šalis pripažįstanti Kosovą, dauguma šalių pripažįsta Kosovą, Šengeno narių, tai bus viza leidžianti keliauti visoje Šengeno teritorijoje, išskyrus tų šalių teritorijas, kurios nepripažįsta Kosovo. Taigi tokia viza galioja didesnėje teritorijoje, bet ji neapima visos Šengeno erdvės. Ir kad netimtume iš Kosovo piliečių šios galimybės, tekste ir ankstesniuose sprendimuose to teksto nėra, nes Kosovo klausimas dar nebuvo iškilęs. Uh, Taigi šiame tekste mes numatoma galimybė vienašališkai pripažinti vizas išduotas Kosovo piliečiams. Ir, tie, ir tai yra vizos galiojančios visoje Šengeno erdvėje, išskyrus tas šalis, kurios Kosovo nepripažįsta. Tai tokie pirmininkė yra esminiai pasiūlymo punktai ir esu pasirengęs atsakyti kitus klausimus. Tikiuosi, kad atsižvelgiant į tai, kad panašus sprendimai buvo priiminėjami praeitie, kad šios siūlymo svarstymas galėtų vykti sklandžiai. Of... Kolega Claude Moraes, o paskui Pavina Joris pranešėjai. Klaudai, ačiū panė pirmininkė. Ponė Fio negalėjo šiandien pas su mumis būti, bet aš e, turiu pasakyti štai, kad jos požiūris yra toks e, tiesus ir jos požiūris yra toksai, kad dėl pagrindinio klausimo ji mano, kad po 2004-2007 metų įsijungimo Europos Sąjunga, tai tikrai yra techninis dokumentas, dokumentų paketas, jis labai m, mm, tiesiai nušvelgia situaciją ir manau, kad komisijos visa komanda tikrai turėjo pateko labai sudėtinga situacija e, pateikiant, e, rengiant šitą dokumentą. Ir mes tikimės, kad mm, tolesnis darbas nebus toks sudėtingas ir kad nebebus e, tokių didelių problemų techninėme dokumente. Toks mūsų požiūris. Manau, kad diskusija buvo labai plati ir apėmė taip pat jungtinę Jūrūnė Bulgarija, kurios dar nesijungė prie Šengeno erdvės. Tai yra tikrai plati diskusija ir e, aš tikiuosi, kad kolegos dėl to pasisakys, dėl E, e, Kroatijos, tai labai e, aiški situacija, neturėtų būti problemų, bent kiek mes suprantam, dėl supaprastintos tvarkos, kuri buvo nustatyta 2004-2007 metais po šitų prisijungimų ir manau, kad yra taikoma šita tvarka čia. Taigi nematom čia problemų, matome, kad yra techninis dokumentų paketas, techninis požiūris, taigi nematom sudėtingų, jokių sudėtingų klausimų ir manau, kad ponia Fajon tą patį mane. Jį iškėlė kai kurios kitus klausimus dėl Rumunijos, Bulgarijos ir esu įsitikinęs, kad pasisakė pasisakantis kolegos atsižvelgtas šitos klausimus, bet man atrodo, čia jokių mm, sudėtingumų nėra. Dėkuoju komisijai už pasisakymą ir dėkuoju komisijai už darbą. Now, from... O dabar išklausykime parlamento narius, kurie norėtų dalyvauti diskusiją. Pone Plankovik, žodis jums. Taip pat yra ir kiti kolegos, bet E, jeigu kas nors nori dar pasisakyti, pakelkite rankas dabar. Ponas Danoka, ponė Blankovičiu, dės jums. Ačiū mane pirmininkė, taip pat dėkoju komisijai už paaiškinimus, pasiūlymų paaiškinimus e, dėl šio labai svarbus sprendimo kuris tikrai supaprastina procedūrą Kroatijai kaip naujoms valstybėms narėms dėl vienašališkų pripažinimo vizų pripažinimo ir trumpalaikių vizų ir tranzitinių vizų ir šengeno vizų pripažinimo, kad tai yra naudinga Kroatijai, kad ji galėtų atsisakyti nereikalingos administracinės procedūros trečių šalių piliečių atžvilgių. Aš manau, kad tai yra strateginis Kroatijos tikslas įstojus į Europos Sąjungą ir prioritetas yra įstoti Šengeno erdvę ir atitikti reikalingus kriterijus, kadangi E, tai labai svarbu šaliai, kuri suderino savo visų politiką e, įstodama į Europos Sąjungą, kad ji kaip manoma greičiau taptų ir Šengeno erdvės nare, kadangi būti kažkur pusiaukelėje, e, suderinus sąlygas, bet nepatekus, tai tikrai labai sudėtinga pozicija turistiniai šaliai, ypač kalbant apie tai, kad yra išduodamos vizos piliečiams, e, pavyzdžiui, atvykstančiams iš Rusijos, Turkijos. Tai tikrai tai turi labai didelį poveikį, ypač vasaros laikotarpiu. Ir dėl to mm, yra tikimasi, visuomenė tikimasi, kad bus e, pritarta iš komisijos pusės, nes kaip mes, kaip prisiminate, buvo e, sutarta dėl 40 milijonų dalies 14 metams šiandien erdvėj ir 80 milijonų E, taip pat, e, kurie numatyti, vėlgi bus tai įgyvendinta, atsižvelgianti tai, kad dabartinė vyriausybė nebedarys tokių klaidų, kaip buvo e, padaryta dėl Europos arešto orderių, tie apribojimai vesti ir manau, kad tokių laiptų daugiau nebebus. Sprendimas, kurį pateiktas, yra techninio pobūdžio, bet tai tikrai labai turi didelę praktinę vertę ir praktinę pagalbą Kroatijos valdžiai, dėl to mes pritarėme kad šitas dokumentai būtų pritarta procedūroje parlamente. Labai dėkoju už komisijos pasisakymą ir dokumento pristatymą. Pone Tanuka, jūs esate šešėlis pranešėjas, tai žodis jums pirma. Taip iš tikrųjų, Mes žinome, kad tai yra techninis dokumentų paketas ir dėl to mes esam dėk dėkingi už kolegai už paaiškinimus, už tos niuansus, kadangi e, tai, kad dokumentas yra techninis, tai labai svarbu žmonėms, kad jie galėtų laisvai keliauti. Tai aišku, mes pritarėme e, ir mes esam dėkingi, kadangi tai aišku yra ir Rumunijos Bulgarijos problema, kad jos galėtų kuo greičiau įspręsti Šengeno zoną, bet tai dar neišspręsta. Ir mes dokumentams pritarėme, mes linkime sėkmės Kroatijai. Dėkuoju. Is... Pone Svika. Is that how you pronounce it? Svika? Teisingai turiu jūsų pavardę. Ačiū, ponė pirmininkė. Kroatijos delegacijos vardu aš pritariu tam, kas buvo iki šiol pasakyta, ypač dėkoju komisijai už pasiūlymą. Žinoma, šiuo metu Kroatija partija įvedė visų reikalavimus, tačiau tarp tarpusavio pripažinimas yra taikomas ir aš manau, kad tai padidins darbo krūvį ir tie, kurie turi šengeno vizą, patenka į labai nepalankę padėtį. Taigi šis pasiūlymas supaprastina procedūrą, mes išvengsim nereikalingų procedūrų ir, kaip žinote, kaip ponas Plankavičių pasakė, mūsų galutinis tikslas, Kroatijos tikslas yra įstoti į Šengeno erdvę. Taigi Šengeno priemonė netrukus bus pradėta įgyvendinti pagal mūsų pagėdavimus, bet mes taip pat e, tikimės, kad ir mūsų vyriausybė e, taikys Šengeno priemonė kaip įmanoma greičiau šis vienašalis pripažinimas, vizų pripažinimas yra geras dalykas, mes tam pritarėme. Jūs teigiate, kad tai buvo padaryta du kartus praeitįje. Mes suprantame, kad tai yra tik tai kalbama apie perinamą į tą tranzitinį laikotarpį, laikotarpį e, tranzitinės vizos 90-180 dienų, iki šiol tai nebuvo taikoma, bet aš tikrai pritariu šitam pasiūlymui, nes, aišku, pritariu, pripažįstame trumpalaikės visas jų galiojimo mūsų teritorijoje. E, ir ką norėjau pasakyti ir pabrėžti šiandien. Dabartinė procedūra buvo labai tokia neigiama ir turėjo neigiamą poveikį mūsų turizmui. Turizmo, mūsų turizmo pramonė tikrai daug nukentėjo praėjusiais metais ir šiais metais. Taigi, poveikis yra didžiulis, tai reiškia, kad turistai iš Turkijos, Rusijos, e, mes jų turėjom tokių turistų mažiau iš šių šalių. Taigi, pritariu šitam pasiūlymui ir tikiuosi, kad jam bus pritarta, pritarta komitete ir plenarnėje sesijoje. Ačiū. Thank you. Having heard... Ačiū. Ar dar yra parlamento narių, kurie norėtų pateikti pastabas? Ar gal komisija norėtų pateikti savo nuomonę, jeigu ne, ponė Morajas e, pranešė e, atstovas, jeigu ne, tai tuomet galime pasakyti, kad nuomonės pakeistas galim pateikti iki 27 dienos Galima pateikti pastabas iki gruodžio 18. Jeigu tam pritarta, tai e, periname prie kito darbo tvarkės punkto, prie 11 punkto, tai yra išorės jūrų sienų stebėjimas. Taigi po balsavimo mes laikomės termino ir periname prie kito punkto. Tai yra išorės jūrų sienų stebėjimas vykdant Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojamųjų koordinuojamą operatyvų bendradarbiavimą. Taigi paskutinis darbo tvarkės punktas pranešėjas yra Koljo. Prašome, kad jis patiktų šitą pranešimo projektą ir e, reikės išvelgti į neseniai, nesenius įvykius, tragiškus įvykius Lambedusoje, vidučiame jūroje, jūros regione ir e, gelbėjimo operacijos, kurios vyko kurias pykdė Europo, Italijos vyriausybė ir jie prašo bendradarbiauti, prašo pagalbos iš kitų valstybių narių ir iš Europos institucijų. Taigi, išklausykime pono Koelio, o tada e, suteiksime žodį komisijai, pirmininkaujančiai valstybė. Taigi, pone Koelio, žodis jums. E, Ačiū pirmininkė. Išitinis taškas yra tai, kad reikia saugoti saugumo, teisingumo ir laisvės erdvę. Ir tai reiškia, kad reikia bendro požiūrio į sienų apsaugą. Reikia veiksmingo sienų saugojimo, tai yra svarbu, kad būtų galime užtikrinti laisvą judėjimą Šengeno zonoje. Taip pat mes manome, kad reikia saugoti sienas, tačiau tai jokių būdų neturi pakirsti mūsų įsipareigojimų, gerbti pagrindinės laisvės ir teisės. Ir Europos Sąjunga, jos valstybės narės turi užtikrinti, kad šių teisų būtų laikomasi, jos būtų gerbiamas. Pirminkė, jūs minėjote Lampedūzos tragediją, kai šimtai žmonių žuvo jūroje. Vertinama, kad 25 procentai žmonių perplaukusių viduržėmio jūrą šiais nesaugiais laivais e, žūsta. Apie kai kuriuos e, sužinome, apie kai kuriuos tik tai galime spėlioti. Žmonių gyvybių gelbėjimas negali būti kvestionuojamas. Nepaisant to, kokiam laivui, laivui galima suteikti pagalbą, kokiam ne, todėl reikia pakeisti tam tikrus ES teisės aktus. Žinome, kad migrantų srautai turi didžiulį poveikį kai kurioms pietų Europos šalims. Taip pat suprantame, kad šis reiškinys jaučiamas visoje Europos Sąjungoje. Todėl turime kalbėti apie atsakomybę, taip pat ir solidarumą. Nes yra būtina užtikrinti, kad pabėgėlių migrantų prieglaušio siekėjų teisės būtų gerbiamas visoje Europos Sąjungoje. Mano pranešimo pasiūlymai pagristi trimis plačiais principais. Šį pranešimą galime suskirsti tris dalis. Norime privalomų pagrindinių priemonių, reikia gerbti pagrindinės teisės ir trečia, reikia taikyti solidarumo principą. Privalomas priemonės patvirtinimas yra svarbiausia. Tai yra numatyta komisijos pasiūlyme juo siekiama tuo pačiu tikslu, kaip ir e, tarybos sprendime, kuris buvo atmestas teismo, tai yra į vieną teisinę priemonę įtraukti ES teisės nuostatas ir tarptautinės teisės nuostatas. Tačiau, jeigu norime užtikrinti, kad e, Frontexo jūro operacijos būtų veiksmingos, mums reikia privalomos teisės priemonės. Pone pirminkė, aš turiu pareikšti apgailestavimą dėl kai kurių valstybių narių ir tarybo, taryboje pareiškimų. Kai kurios iš jų atmetė idėją dėl teisiškai privalomo instrumento. Kai kurios šalis sakė, kad ne Europos Sąjunga turėtų imtis veiksmų e, šiuo klausimus, tai yra nacionalinės atsakomybės dalis. Tačiau tos pačios valstybės narės yra viešai pareiškusios, kad jos nepritarė teismo sprendimui, kuris e, e, įgalioja laikytis bendro sprendimo procedūros įtraukiant Europos parlamentą. Taigi, kai kuriais atvejais mes matome, kad taryba nenori sutikti, kad Europos parlamentas būtų vienas iš teisės akto leidėjo. Aš labai apgalėstauju dėl tokių pareiškimų ir dar kartą turiu atmesti tarybos poziciją ir aš apgalėstauju, kad e, tokia pozicija reiškiama, o pirminkatė valstybė nori suteikti prioritetą šiam klausimui. Taigi yra tam tikras prieštaravimas tarp ministrų pareiškimų, kuomet jie e, apgailestauja dėl kažko ir po to atsisako prieinėti teisės aktą, kuris galėtų padėti gelbėti žmonės. Reikia apgailestauti dėl tokios dvigubos politikos. Antra, pranešime aš noriu skatinti ir pagrindinių teisų apsaugą, o O vienas, viena iš teisų yra nesugražimo principo laikymasis. Šis principas kartais taikomas vienais atvejais, tačiau patogiai pamirštamas kitais. Nesugražimo principas turi būti taikomas visais atvejais. Be to, galiausiai dėl solidarumo principo taikymo. Mes žinome, kad prieglobšio sistemų ir sienų valdymas yra valstybių narių atsakomybė, tačiau e, zonoje, kur nėra vidaus sienų, turime didinti solidarumą ir atsakomybės pasidalėjimą tarp e, visų suinteresuotų pusių. Taigi reikia sukurti bendrą prieglošio sistemą ir integruotą požiūrį į sienų valdymą. Ir e, šiais klausimais aš siūlau keletą pakeitimų. Iš esmės, pirmininkė, tai ir būtų svarbiausi dalykai, kuriuos norėjau išdėstyti dėl savo dokumento projekto. Taip, dabar komisijos vardu panas Nilsenas. Prašom. Ačiū pirmininkė. Ačiū už galimybę tarti keletą žodžių. Iš tiesų, viena iš priemonių, kuri yra aptariama po humanitarinės tragedijos prie pietinių sienų pastaruoju metu ir kurios pasiūlytos komisarės Malmström, tai yra sustiprinti Frontexo operacijas šioje zonoje ir padėti valstybės narėms vykdyti paieškos ir gelbėjimo operacijas. Mums šis pasiūlymas atrodo kaip svarbiausias elementas tam, kad būtų vykdomos veiksmingos Frontexo operacijos, kad būtų gerbiamos migrantų pagrindinės teisės ir kad būtų galima išgelbėti kaip daug gyvybių. Mums reikia aiškiau pagrindų, kuris leistų tokias operacijas renkti praktikoje. Todėl mes džiaugiamės, kad Lybė komitetas greitai dirba svarstant šį klausimą. Ir aš dėkoju už platų pranešėjo pritarimą išreikštą jo pranešime ir dėl to ypatingų komentarų iš mano pusės nereikia, tačiau aš norėčiau išreikšti vilti, kad ir taryba E, atitinkamai greitai dirbs jiems priklausantį darbą. Ačiū. Dabar panas Zinkevičius, tarybos atstovas, prašom. Yes. Uh, thank you. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Kaip jūs prisimenate, pirmininkonė valstybė vas rugsėjo 5 dieną informavo lygbe komitetą dėl vykstančio darbo apie šito labai svarbu dokumento projektą atitikamosi tarybos darbo grupėse. Pasinaudodamas galimybę, aš norėčiau pateikti naujausią informaciją. Bet visų pirma, aš norėčiau padėkoti pono Koelio ir visą lygbe komitetui už spartų darbą rengiant pranešimo projektą. Tuo pačiu metu aš noriu už už, užtikrinti komitetą, kad pirmininkaujantį valstybę taip pat daro viską, kas įmanoma, siekiant užtikrinti, kad komisijos pozicija būtų suformuota kaip įmanoma greičiau. Lietuva pirmininkaujantį valstybę jau baigė pasiūlymą pirmąjį skaitimą, diskusijų rezultatai ir taip pat kaip tam tikri e, keliai, kaip eiti į priekį, bus pateikti skifai susitikime kitą savaitę. Šiuo metu pirmaujantikio valstybė taip pat rengia peržiūrėti šio pasiūlymo tekstą. Ir tikimasi, kad bus antrasis diskusijų raundas sienų darbo grupėje lapkričio mėnesį. Paskesnis sprendimai, kaip mes siūlytume tęsti darbą ir reglamento pasiūlymo projekto analizė atitinkamose komisijos tarnybose priklausys nuo šių diskusijų. Jeigu diskusijos bus sėkmingos, tai mes prašysime mandato iš Korperdu mm, tęsti dėrybas su Europi, Europos parlamentu. Ir kaip buvo pasakyta rugsėjo 5 taryboje, e, jautiausi straipsniai yra 9-10 straipsniai. Ir šiuo atveju daug valstybių narių e, siūlo, kad 9-10 šito pasiūlymo straipsniai turėtų būti sutrumpinti ir turėtų tiesiogiai daryti nuorodą į tarptautinę teisę ir į kiekvienos operacijos operatyvinį planą. Pirmininkaujantį valstybę padarys viską, kas įmanoma, kad rastų tinkamą kompromisą. Žinoma, mes norėtume užtikrinti komitetą, kad pirmininkaujantį valstybę atsižvelgs į informaciją kur bus pateikta rengiant e, pasiūlymą ir taip pat tarybose ir tarybų darbo grupėse. Aš labai dėkuoju Jums uždėmesi. Now. Ačiū. O dabar turim keletą e, narių, kurie nori pasisakyti. Turiu visą sąrašą. Poras Vaiden Holzer, jūs kėlėte ranką? Taigi, pirmiausia, šešėlinis panešėjas. Pone Halsu, jūs esate šešėlis panešėjas auch ganz kurz nur grundsätzlich äußern. Ich glaube, dass es. Čia pirmininkė, noriu e, paminėti kai kuriuos pamatinius principus. Manau, kad parlamentui tenka prievolė užimti poziciją ir tenka apgailestauti dėl to, kaip elgėsi taryba. Mes esame atsakingi rinkėjams ir privalome būti atsakingi už tai, kas įvyko viduržėmio jūroje. Taip pat noriu pabrėžti, kad imigracija viduržėmio jūra, tas klausimas negali būti sprendžiamas e, taip, tarsi tai būtų įprastinė imigracija. Reiktų kurti naujus instrumentus jo sprendimui. Pranešėjas jau minėjo atvejus, kurie, yra, kurie tapo žmonių tragedijomis didžiulėmis žmonių tragedijomis ir kai kurie iš mūsų e, stebėjome e, Frontex agentūros vykdamas operacijas Gibraltaro sąsiauryje. Manau, kad š, manome, kad šiame pranešime turėtų dėmesys būti sutelktas į žmonių gyvybių gelbėjimą. Todėl esu dėkingas pranešėjui už jo tikrai apgalvotus pakeitimus. Uh, Jis taip pat yra pasiryžęs laikytis asmenų nesugražinimo į kilmės šalis principą, jeigu ten jiems grėsia persekiojimas, taip pat nebes non-refoulement principas. Taip pat manau, kad reikia sustiprinti solidarumo aspektą, apie tai kalbama pirmajame pakeitime. Skirtingai nei komisijos siūlyme, raginama pranešėjo siūlyme išbraukti 7e straipsnį. Asmenų atsidūrusių atviroje jūroje klausimas sprendimas yra aktualus. Tai, kas vyksta teritoriniuose vandenį, pakrantėse vandenyse, yra klausimas, kurį galbūt galima būtų svarstyti dvi šalių e, pagrindų. Tai yra 7.1 straipsnis. Uh, būtent toks atvejs ir buvo Lampedūz, tai, kas įvyko prie Lampedūzos. Taip pat operatyvinis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis čia reikia iškumo, tačiau tai, tai ne, nebūtinai turi atmesti bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. Taip pat turime primiknai reikalauti, kad būtų paisoma pagrindinių žmogaus teisių. Frontex agentūra savo veiklos ataskaitą pas, kas, pristato parlamentui kas du metus ir ten turėtų būti kalbama ir apie sankcijas e, dėl susijusias su pagrindiniu žmogaus teisų e, principų užtikrinimu. Dar kartą kalbant apie asmenų nesugražinimo principą, reikia Vėl grįžtu prie, prie savo paskutinio teiginio. Rizika iškylanti pabėgėliams remiantis tuo aspektu gali būti, kad ištyrus paaiškėtų, jog buvo nesilaikyta asmenų nesugražinimo principo. Uh, ir tokie raginimai ar, ar to, tokie aspektai neturėtų e, vilkinti atvejo nagrinėjimo. Bendrais brožiais vertinant tai yra geras pranešimas. Ir mes, rengdami šį pranešimą, reaguojame į situaciją, kuria yra pasipiktinę e, daugybė žmonių Europoje jie yra pasibaisėję tuo, kas vyksta ir tikrai manau gerai, kad parlamentas imasi priemonių šią situaciją spręsti. Toliau, ponė Vikstrom. Ačiū, pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti ponui Koelio už šį pranešimą, teikiamas skubos tvarka, tikrai labai juo džiaugiuosi. Deja, to klausimo aktualumas dar išaugo dėl neseniai prie Lampedūzos salos įvykusios žmonių tragedijos. Ir visiems turėtų būti aišku, kad dabartinė politika nefunkcionuoja ir kad reikia daug daugiau, būtina daug daugiau nuveikti šioje srityje. Turėtume būti labiau savikritiški, žvelgti į save ir, ir pripažinti savo trūkumus, o ne kaltinti kitų. Visi pabrėžia, kad trečiosios šalis turėtų prisijimti didesnę atsakomybę. Nemažai žmonių jau taip sakė. Tačiau šioje situacijoje mane nuvilia tai, kad Europos Sąjunga kaltina kai kurios valstybės. Man tai sunku primti ir suvokti. Problema yra ta, kad valstybės narės, kaip žinome, daug daug kartų yra pareiškę, kad šis sritis yra nacionalinės kompetencijos sritis ir atsisakoma patvirtinti Europos sąjungos perspektyvą šiuo klausimu. Ir todėl ES nesuteiktos reikalingos priemonės agentūrose spręsti šių klausimų. Esu tvirtai įsitikinusi, jog jei ES būtų, suteiktos, būtų suteikti reikalingi įrankiai, ji prisijimtų atsakomybę už tai tragiški įvykiai, tokie kaip pastarieji. Viduržėme jūros, jūroje prie Lampedūzos salos yra europiniai atvejai, klausimai ir juos būtent tuo pagrindu ir reikia spręsti. Neužtenka, kad valstybės narės kaltintų vieną kitą ir šauktų vieną ant kitos. Tikrai ironiš, tai yra ironiška ir ciniška, atsižvelgianti tai, kad dabar jau apie 200 žmonių nuskenda viduržėmio jūroje. Pasidžiaugiau komisijos pasiūlymu, manau, kad jis buvo neblogas Tačiau manau, kad pono Koelio pasiūlyti pakeitimai <clears throat> dar labiau sustiprins reglamentą. Ir džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad aš visiškai palaikau ir remiu pono Koelio pasirinktą požiūrį, išdėstą pranešimą. Tai tikrai puikus pranešimas ir ne tik ponas Koelio ir EPP frakcija turėtų juo didžiuotis. Mes visi turėtume didžiuotis tuo, kad šį klausimą svarstome šiandien, atžvelgiant į tai, kas įvyko. Kiti man svarbus klausimai tai yra aiškus atsakomybės nustatymas ir paskirimas, asmenų nesugražinimo principas ir e, baudžiamųjų sankcijų netaikim, netaikymas žvėjams ir kitiems. E, bandymai gelbėti, tai, tai yra žmonės, kurie bando gelbėti kitus viduržėmio jūroje. Ir todėl kalbame apie moralinę pareigą tenkančią kiekvienam žmogui tai daryti. Tikrai nereikėtų kažko kaltinti ar netgi išvelgti kaltę tame. Esu pateikusi pakeitimų šiuo klausimu draugė su ponu Koelijo. Pavyzdžiui, akcentuoju, kad bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis turi vykti užtikrinant pagrindinės ir žmogaus teisės. Taip pat patikslinu, kad tarptautinė teisė ir tarptautiniai baudžiamojo teismo sprendimai, pavyzdžiui, hiršys sprendimas turi būti gyvendinamas ir raginu bendradarbiauti rengiant šį dokumentą. Galbūt aš ne viską supratau, bet aš norėčiau, kad taryba daugiau pakalbėtų apie jūsų strategiją šiuo klausimu. Be abejo, nesavaime suprantama šiandien, kad kažką reikia daryti. Uh, Tačiau aš nesu tikra, kad jūsų darbo tvarkė yra pakankamai plataus užmojo ir ambicinga ir aš norėčiau daugiau išgirsti šiuo klausimu. Žinoma, labai svarbu, kad mes toliau dirbtume, pasiektume pažangos, nekrinėjant šį pranešimą. Mes negalime savo leisti dar kartą atsidurti toje pačioje pozicijoje. Mums reikia atitinkamų reikalingų įrankių, kad galėtume spręsti šią situaciją Europos mastu. Toliau, ponia Keller. Thank you. Like thank, uh... Ačiū. Noriu taip pat padėkoti pranešėjui. Pone Koli, ačiū Jums už Jūsų gerą darbą, kuris tikrai toliau tobulina komisijos parengtą tekstą. Ir mes visapusiškai palaikome Jūsų pakeitimus dėl saugumo aspektų, taip pat dėl asmenų nesugražinimo principo, dėl solidarumo mechanizmo, taip pat dėl atviroje jūroje atsidūrusių žmonių gelbėjimo. Mm. Frontex agentūros operacijos vykdomos jūroje visiškai atitiks tarptautinę teisę ir Europos teisės aktus, nes pagrindiniai principų tai yra pagrindinių teisų užtikrinimo ir asmenų nesugražinimo principas yra labai akcentuojami komisijos pasiūlyme. Esame už tai dėkingi, tačiau ir komisijos pasiūlymas ir pranešimo projektas nepakankamai dėmesio skiria tam, kaip tuos principus praktiškai veiksmingai gyvendinti atviroje jūroje. Dar kartą apie Hiršį e, nutartį, kurią paskelbė Europos teisingumo teismas. Ten labai aiškiai pasakyta, kad asmenų išsilaipinimas trečiosiose šalis tinka tarptautinės teisės nuostatas tik tuo atveju, jeigu laikomas kelių taisyklių. Ir tai yra. Taip daryti galima tik tuo atveju, jei kiekvieno asmens asmeninės aplinkybės yra įvertinamos visapusiškai, taip pat tik tuo atveju, jei asmenys yra informuojami apie visas susijusias procedūras, taip pat jei jiems užtikrinama vertėjo žodžių paslaugos ir jeigu tie asmenys turi teisę į teisininko pagalbą. Tačiau jeigu išsilaipinimo vietoje tos taisyklės netaikomos ir tos sąlygos neužtikrinamos, apie tai nekalbama nei komisijos pasiūlyme, nei pranešimo pasiūlyme ir jeigu tos sąlygos nėra E, tenkinamos, tai žinoma, tai netitinka teismo sprendimo ir tuomet iškyla rizika, kad bus pažeista pažeistos tarptautinės teisės nuostatos. Jei bendrais bruožais iškyla abejonių dėl to, ar įmanoma tokias garantijas užtikrinti laive esančiame atviroje jūroje ir jei parlamento dauguma mano, kad taip turėtų būti, kad mes pasisakome už tokį pasiūlymą. Tai mes bent jau mažiausiai turėtume užtikrinti, kad žmogaus teisų teismo sprendimas e, būtų gyvendinamas ir kad ne, neiškiltų grėsmė, kad bus pažeista tarptautinės teisės nuostatos dėl asmenų gelbėjimo gelbėjimo ir paieškos misijos, manau, turi būti saistančios. Jų surengimas turi būti saistantis. Ir tikrai neprimtina tai, kad pietų Europos valstybės teigia, bando priešintis e, privalomo tų operacijų įvedimui. Ispanija, Prancūzija, Italija, Graikija ir Malta priešinasi e, tokiam siūlymui. Tikrai neprimtina, kad taryboje susiformuoja tokie situacija po, kata, po įvykusios katastrofos, kai, kai visi sako, kad reikia kažką daryti, ypač po to, kai Italija paragino visus imtis daugiau veiksmų, kaip, kaip jie gali dabar priešintis tokių taisyklių įvedimui. Visą tai dar svarbiau ir dėl to, kad komisija mums pranešė, kad Frontex vykdomos operacijos iš principo yra paieškos ir gelbėjimo operacijos. Noriu dar kartą pakartoti komisijai užduotą klausimą. Kiek uh, pasienio stebėsenos operacijų yra virtę e, prie, paieškos ir gelbėjimo operacijomis. Tokia statistinė informacija būtų naudinga. Palaikome ir komisijos pasiūlymą dėl išsilaipinimo trečiosiose šalyse kaip prioritetinio varianto, nes išsilaipinimas geriausių atveju turėtų vykti saugioje aplinkoje ir tai reiškia, kad e, asmenys išsilaipinantis nesusiduria su tuo, su, su situacija, kuomet bus ne, neužtikrinamas nesugražinimo principas. Taip pat reikia užtikrinti, kad tie išsilaipina, išsilaipinantys žmonės atsidurtų kiek įmanoma sugesnėje padėtyje. Dėl solidarumo mechanizmo mes visiškai palaikome pranešėjo pasiūlytą solidarumo mechanizmą tai pirmasis žingsnis e, užtikrinant didesnį solidarumą val, ES valstybėse narėse, tačiau komisija turėtų imti daug, imtis kitų žingsnių. Manau, kad pietinės Europos šalis turėtų susilaukti didesnės paramos, todėl reikėtų suvokti, atsižvelgti tai, kad mes turime joms padėti, gelbėti pabėgėlius, taip pat egzistuoja asmenų perkelimo programa ypač kalbant apie, čia turiu pakalbėti apie Graikiją, Maltą, e, turėtume būti pasiruošę padėti, ypač dėl to, kad Graikijoje vėl buvo užfiksuoti e, stambų žmogaus teisų pažeidimai, e, ypač pabėgėlių teisų. Ačiū komisijai ir tarybai. Pone Veržyje. Oui, je vais essayer d'aller mm. Taip, pamėginsiu kalbėti labai greitai trumpai, nes esminiai dalykai jau pasakyti. Ir tik tai norėčiau kalbėti Kornelijos Ansen vardu, kuri yra šešėlinis panešėjas. E, šiuo atveju aš, ponė pirmininkė, aš ne, neperskaičiu šitą pasiūlymą, taigi man sudėtinga kalbėti iš tikrųjų. Bet vis dėlto iš to, ką aš išklausiau apie jūsų pasiūlymą, tai iš to, ką aš išklausiau ir, ir vis dėlto mane įtikina, kad e, manau, kad šioje srityje mes visi turėtume e, perversti komisijas efektyviau dirbti, ypač keisti kai kurių valstybių narių požiūrį, kurios, kuris tikrai nėra e, tinkamas ir kuris nesiekia vieningumo ir solidarumo. Ir Iš tikrųjų tiesa, kad yra didžiuliai prieštaravimai, kaip jūs sakėte, tarp teorijos ir praktikos. Ir tai, ne, tai yra nepakenčiama Europos Sąjunga, tikrai ne, įrodė, kad gali veikti ir iš tikrųjų tai yra valstybių narių atsakomybė. Ir ne, ne tik Europos Sąjungos atsakomybė. Aš tikrai norėčiau pabrėžti kai kurių dalykų kai kurios dalykus, kurie buvo, mano nuomonė, nepakankamai pripriešti. Aišku, bendradarbiavimas su trečiosiamis šalimis, kaip jūs sakėte, čia negalima to daryti, kai negerbimas žmonių teisės. Yra visa eilė šalių, su kuriomis yra sudarytas admisijos sudartis Europos Sąjungos lygmenių arba dvišalės sutartis. Mūsų e, kolegos pabrėžė kai kurios punktus e, ir taip pat tai paminėjo ir jungtinių e, tautų atstovas. Tai yra tai, kad būtina keistis informaciją, būtina e, užtikrinti dirtimą, būtina užtikrinti teisinę pagalbą, teisinės konsultacijas. Tai yra pagrindiniai punktai ir man atrodo, kad mes tikrai turėtume dirbti visi kartu, siekiant kad būtų kuo didesnis e, suderinimas šioje srityje, nes, kaip jūs sakėte, ponė pirmininkė, tai e, kalbam apie žmonių gyvybės ir Lampedusa turėtų būti mums kaip, kaip, kaip signalas, kaip, kaip e, sukrečiantis signalas, kadangi tai yra didžiulė drama per pastarosius keletą metų, kuri kai žmonės nuskendo likus 600 metrams iki kranto ir kai kurie abejojo, ar reikia gelbėti nelaimės ištiktus e, žmonės. Taigi tai yra nepakenčiama ir aš manau, kad mes tikrai turime daryti viską, kas įmanoma, kad pagerintume padėtį ir tikiuosi, kad komisija, kad taryba taip pat padės greičiau veikti. Pirmiausia, atsiprašau, kad neišklausiau kitų pasisakymų, nes parlamente šiandien yra daug darbo, tačiau norėčiau pasakyti, kad turime labai atsargiai elgtis, kad nebūtume veidmainiai. Mano frakcija remia iniciatyvas kaip ši. Tačiau problema yra štai kur. Visų pirma, mes esame kaltinami kai kurių šalių kad ES nedaro pakankamai. Tačiau tarybos posėdžiuose viename po kito, kur ES teikia pasiūlymus aptarimui ir e, pokyčiams Frontexo požiūrį ir veiklai Viduržėme jūroje, valstybės narės, šios sąjungos valstybės narės, ypač e, turinčios sienas Viduržėme jūroje, kelia prieštaravimus, kelia problemas kurios, mano nuomonė, neleidžia ES padaryti, ką ES turėtų daryti. Ir aš ir esu įstikinęs ir kiti šioje salėje atstovaujantis Europos žmonės, e, mums gėda ir kyla nerimas dėl tų įvykių, kurie e, vyksta su Europą besiribojančiose jūrose. Baisu, kas vyko pastaruoju metu E, ir tai yra dėmi, kurią turime priimti ir kurią turime spręsti skubiai. Taigi aš manau, kad pačios valstybės narės turi spręsti, ko jos nori, kai kalbama apie gyvybių gelbėjimą. Tačiau tuo pat metu reikia kur kas stipresnės Europos Sąjungos iniciatyvos E, sprendžiant šių problemų šaltinių klausimą. Visų pirma, e, reikia bendradauti su trečiosiomis šalimis, kad būtų e, atbaidomas tos kelionės per jūrą. Sai neseniai prieš porą kadencijų mums kėlė nerima Libija dėl to, kad kai kurie despotiniški režimai tiesiog žmonės sodino į laivus ir siū, siuntė į jūrą, kad jie išsilaipintų Italijoje ir Maltoje, Lampedūzoje. Tai buvo gėda. Aš nemanau, kad ES padarė pakankamai, kad darytų šiems režimams spaudimą. Aš nemanau, kad ir dabar taip darome. Turime pakankamai svertų per įvairius asociacijos sustarimus, finansavimo sustarimus, <clears throat> paramą ir panašiai. Mes panaudojame tų svertų, naudokime tos svertus, spręskime problemą šaltinio problemą ir e, dirbti daugiau su organizuotu nusikalstamumu. E, organizuotos grupės išnaudoja migrantus, jiems visai nesvarbu, kur ar tie žmonės bus gyvi ar mirs, kol iš jų gauna pinigų, kad suteiktų kažkokią tai viltį ateičiai. Tai yra blogai, tai yra blogis ir turime nebijoti tai pasakyti. Manau, kad yra labai svarbu padaryti daug daugiau reikia daug platesnio nuoseklaus dialogo dėl migracijos, mobilumo ir saugumo klausimų, kai kalbam apie ES sienas ir jų valdymą. Jau nusipodo klausyti įvairius įvairi, žodžius iš įvairių pusių, kurie yra susitaikėliški, e, apgailestavome dėl to, kas įvyko, tačiau nesiūloma nieko daryti, kas padėtų išspręsti tas problemas. Šis komitetas turėtų uh, išlaikyti šį klausimą savo darbo atvarkės viršuje, o bet koks blokavimas taryboje ar atskirų valstybių narių rankomis turi e, susilaukti tinkamo dėmesio. Ačiū. Ačiū dabar panas Ensiu. Ačiū pirmininkė kolegos praktiškai pasakė viską, ką aš norėjau pasakyti. Aš tik noriu pridurti, kad pritariu visoms išsakytoms mintims ir norėčiau pridurti, kad dėkoju Karlos už puikų pranešimą, už jo parengtą pranešimą ir aš nebejoju, aš žinojau, kad jam pavyks parengti tokį pasiūlymą, kuris bus priimtinas visoms politinėms frakcijoms ir kad e, mes patvirtinsime pranešimą, kuris bus priimtinas, tinkamas visiems. Taip, aš dėkoju Karlo Šikoelio už padarytą darbą ir reikšmingus pasiūlymus, stiprinant komisijos tekstą. Iš esmės pritariu viskam, ką jisai pasakė. Ir pritariu kolegams, kurie sakė, kad parlamentas turi šios, būti šios kovos priešakinėse eilėse. Problema nėra šiaip migracija apskritai. Visų pirma, jau kalbame apie žmonės kuriems reikia prieglošio ir pabėgėliams. Kart, anksčiau buvo didesni srautai, nes e, migracijos srautai, nes e, buvo daugiau galimybių Europoje, tačiau žinios apie krizę e, Europoje pasiekė ir tų migratų srautų šaltinius. Ir dabar žmonės, kurie stengiasi patekti į Europą, bent jau pastarų dienų atveju, yra rezultatas to civilinio karo Sirijoje, konfliktų Somalija. Tai yra aukos režimų, kurios pažinėja žmogaus teisės, tai yra Etijopija, Eritreja, Sudanas. Ir todėl yra, turime daugiau priežasčių, dirbdami su šiais pasiūlyme, peržiūrėti direktyvą ir turime kelti didelius reikalavimus Pirmiausia, turime reikalauti, kad tokios šalis kaip Italija, e, kurios turi įstatymus e, ir kurios bando žmonės atsidūrusius jūroje paversti e, nusikaltėliais, kad jos panaikintų tokios teisės aktus, nes tai prieštarauja nuostatoms, Europos ir tarptautiniams žmogaus teisų nuostatoms. Priešingai, šioje direktyvoje reikia numatyti baudžiamą atsakomybę visiems, kas e, sąmoningai atsisako išgelbėti žmonės pavojoje. Tai turėtų būti taikoma tiek Frontexo, tiek nacionaliniams pareigūnams. Norėčiau pakalbėti apie pono Kirchopo paminėtus aspektus dėl to, kad reikia spręsti problemas šaltinėje, ten, kur įkyla. Aš jau sakiau, kad dauguma tų žmonių nebėra ekonominiai migrantai. Jie iš tikrųjų yra pabėgėliai, žmonės e, siekiantis prieglopščio. Jokinga kalbėti šiandien apie Libiją taip pat, kaip apie Gaddafio Libiją. Žinoma, Gaddafis turėjo šantažo, taikė šantažo politiką Europos atžvilgių, jis e, susdavo žmonės, kurie galėjo būti ir nusikaltėliai, ir kas tik nori. Aš sutinku, kad e, reikia, yra tam tikrų politikos aspektų, reikia, kurias reikia naudoti, tačiau ne visi tie dalykai veikia. Turime vystojamąją politiką, kuri E, remia režimus, kurie pažeidžia žmogaus teisės, pavyzdžiui, Etiopija ar Eritreja. Tai yra šalis, e, kurių žmonės ieško apsisaugojimo Europos vandenyse. Žlugusios valstybės, pavyzdžiui, Somalis, tačiau tai yra žlugusi valstybė, tačiau Eritreja ir Etiopija yra tiesiog priespaudos šalis, kurias mes remiame. Pakalbėkime apie kitus dalykus. Pavyzdžiui, Libija. Prieš keletą savaičių lankiausi Libijoje ir puikiai žinau, kad Misrata uostas, iš kurio išplaukė laivas paskendęs su keliais šimtais žmonių netoli Lampedūzos, turi organizuotos grupuotės su visa vadovavimo struktūra. Tačiau be misratos visa kita yra niekieno žemė. E, Libijoje yra ES misija, kuri turi dirbti Europos saugumo politikos rytyje, tačiau nėra su kuo dirbti, nes nėra struktūros, kuri užtikrintų saugumą pačioje Libijoje. Europos Sąjunga vaisto, švaisto laiką darydama tai, kas neturi jokio poveikio. Pone Kirchopai, Italija ir Prancūzija taip pat prisidėjo prie tokio laiko švaistimo. Mm, parlamentas reikalauja, kad e, pirmiausia Sirijoje būtų sukurtos saugumo struktūros, kad jos dirbtų savo darbą. Tačiau e, tų saugumo struktūrų nėra, o valstybės narės pasiuntusios savo pareigūnus kariškius į Libiją. Turi užtikrinti tą karinę paramą, tačiau e, tai yra laiko švaistimas, nes nėra e, veikiančių karinių ar policijos pajėgų pačioje Libijoje. Ten yra chaosas. Taigi mūsų veiksmai turi būti nuoseklus. E, savo neteisingos veiklos neturėtume neteisingą veiklą kaltinti kitų. Aš pritariu Karlo Škoelio darbui. Manau, kad reikėtų sustiprinti nuostatą dėl baudžiamą persiekėjimą tiems, kurie atsisako teikti paramą gelbsni žmonės. Karlosas Kali ir aš e, žinome, kad yra rengiamas naujas teisės aktas e, šią prasme Portugalijoje. Turime užtikrinti teisintę paramą migrantams patekusiems į mūsų šalis ir e, ačiū. Dabar taryba ir komisija prašom atsakyti dėl jums užduotų klausimų. Ar norėtumėte sureaguoti? Ne? Daugiau komentarų nebus. Tuomet žodis vėl pranešėjai. Pone Koelio. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms iš visų politinių frakcijų už jų paramą. Noriu Franciskai Keller pasakyti, kad aš suprantu, ką jis sako. Tačiau tam tikrų tam tikrą prasme jį turėtų suprasti, kaip mes draudžiame e, problemas e, jūrose, mes tik tai iš dalies sprendžiame problemas. Neturime e, teisinių pagrindo daryti to paties nacionalinėse vandenyse. Aš noriu užtikrinti, kad Frontexo operacijos būtų vykdomas laikantis žmogaus teisų. Ir būtent apie tai yra mano pranešimas. Ir paskutinis dalykas, pirminkė. Norėčiau paprašyti, kad pirminkaujant valstybė perduotų tokią žinę tarybai. O žinia yra paprasta. Nebūkite veidmainiai. Jeigu valstybės narės, jeigu taryba rimtai nerimauja jeigu jiems rimtai rūpi gelbėti žmonės, jie turi galimybę tai įrodyti, kad jie, įrodyti, kad jie kalba rimtai. Mano nuomonė, jeigu taryba iš tikrųjų nori gelbėti žmonės, jie turi galimybę jau šio pirmininkavimo metu susitarti pirmojų svarstymų su parlamentu ir pagerinti e, šį teisės aktą kaip galima greičiau. Tai reiškia iki gruodžio pabaigos jeigu taryba jie nenori to daryti, kaip aš suprantu iš baisių e, pareiškimų, kuriuos skaitėme spaudoje šią savaitę, tai mes galime pasakyti, kad jie meluoja, kai apsimena, apsimeta, kad jie apgailestauja ir nerimauja dėl tragedijų, kurias pamatome kasdien viduržėme jūroje. Taigi, jie turi galimybę įrodyti, kad kalba rimtai prašome sustarti su mumis iki gruodžio pabaigos. Ačiū. Viskas aišku, sako pirmininkas, pakankamai aišku. Dabar e, terminai pakeitimams e, spalio 29, o pakeitimų svarstymas lybė komitete įvyks lapkričio 14 dieną. Ar visiems aišku? Jeigu sutarėme, tai dabar, jeigu leisite, darysime 10 minučių pertrauką, nes po to e, vyks koordinatorių posėdis, kuris turėtų prasidėti 12 valandą. Kol atvyks visi koordinatoriai, darome trumpą pertraukėlę 10 minučių, o po to vyks uždaras posėdis 12 valandą.